septynias ES regioninio e, finansavimo derinimo priemonės, kurios dabar apima visas valstybės, kuri, su kuriomis ES bendrauja pagal išorės politiką. Tos priemonės suderina e, paskolas iš ES biudžeto, negražinamas paskolas, taip pat Europos plėtros fondo ir kai kuriais atvejais valstybių narių indėlių. Dar yra pridedami ir papildomi e, ištekliai, kurie yra kitokie negu e, tos e, negražinamos paskolos. Dažniausiai tai yra finansavimo institucijos lėšos. Projektų lygmenių, e, negražinamos paskalos ir kitokie ištekliai yra suderinami ir stengiamasi rasti deramą finansavimo mišinį, mišinį vienam ar kitam projektui. Štai parengiau šią schemą, pagal kurią jūs galite matyti, kad dernant finansavimo šaltinius Pirmiausia, turės būti atsižvelgiama į naudos gavėjos prašymus ir interesus finansavimui. Pirmiausia, e, pagrindinis finansavimo šaltinis yra ES pagalba, kuri yra suderinama su kitų donerių, donorų fondais. Bet dažniausiai jie apims ES viešųjų finansavimo institucijų lėšas. Tai gali būti Europos investicijų bankas. Um, e, ir daugelis kitų institucijų. E, šis e, finansavimas iš ES institucijų gali būti suderintas ir su regioninių finansavimo institucijų pagalba. Kartais regioninės finansavimo institucijos e, įgyja itin didelę reikšmę. Be to, dar egzistuoja ir privatus e, komerciniai vadinamieji investuotojai, kurie prisėda prie vieno ar kito projekto. Be to, neretai e, naudos gavėjas turi savų išteklių, e, kurie iš dalies gali padengti investicijas reikalingas vietos vyriausybei, vietos bendruomeniai. Manau, kad laikas sustoti ir pagalvoti, kad nuo 2007 metų panaudojus e, penkias pagrindinės priemonės - Afrikos infrastruktūros e, pasikeimo fondas, Latino Amerikos investavimo priemonė, kaiminystės investavimo priemonė, e, priemonė Centriniai Azijai ir priemonė Azijai. Europos komisija sugebėjo paskirti 1,2 milijardus eurų. Iš to atsirado bendra 32 milijardų papildomo finansavimo galimybė. E, tai apima negrįžtamas paskolas, paskolas ir kapitalą iš kitų mano minėtų šaltinių. Labai svarbu suvokti, e, kokiu mastu mes veikiame. E, būtų galima pasakyti, kad vienas milijardas yra kuklus indėlis, bet iš to vieno milijardo išaugo finansavimo mastas iki 32 Galiu pasakyti, kad nuo 2007 metų mes finansavome beveik 168 projektus. Pradėjome nuo ETF 2007 metais, NIF kaiminysės investavimo priemonė buvo sukurta 2008 metais, 2009 metais buvo e, įsteigtos LIFE ir IFKA, o 2012 metais jau atsirado Karibų jūros, Ramiojo vandenį ir Azijos investavimo priemonė. Taip pat matome, kad yra visa eilė projektų, prie kurių ES prisidėjo ir taip pat nurodoma bendra finansavimo suma, bet aš čia nebaigsiu ir jums išdalintose dokumentuose viską rasti. Aš jums tik tai norėjau pasakyti, kad uh, E, finansavimo šaltinių derinimas e, turi būti orientuotas į rezultatus. Viskas turi būti skirtas konkretiems projektams, kurie skiriasi priklausomai nuo to, kokiame projekte ir kokiame sektoriuje jūs dirbate. O rezultatai yra aiškus ir akivaizdus. Aš pateikiau keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, Nikaragoje mes finansuojame geriamojo vandens projektą. E, dėl to galimybės gauti geriamą vandenį uh, 15 miestų išauks nuo 72 procentų gyventojų iki 95 procentų. Maroke mes finansuojame didžiausią Šiaurės Afrikoje saulės, e, saulės energiją varomą elektrinę, kuri e, sumažins e, šios valstybės priklausomybę nuo importuojamos energijos. Ir taip pat sumažins CO2 išmetimus. Šiaurės vakarų Afrikoje Mes e, pastatėme 1300 km perdavimo liniją ir sujungėme 60 tūkstančių gyvenamųjų būstų su elektros e, tinklais. Galiu pasakyti, kad tie projektai iš tiesų atneša konkrečių rezultatų. Kokie sektoriai e, įeina į mūsų finansavimo derinimo mechanizmų taikinį? Jie yra labai skirtingi, bet e, svarbiausias jų yra energetikos sektorius. Net daug atsilieka transportas. Matome, kad vis didesnė dalis finansavimui atitenka vandens ir e, vandenvalos projektams santykinai nedidelė dalis atitenka mažoms vidutinėms ir mikro įmonėms, kurios bet kokiu atveju jau sudaro 11 procentų. 5 procentai e, viso finansavimo atitenka socialinėms išlaidoms, vėliau paaiškinsiu, kodėl finansavimo derinimo mechanizmas nebuvo pats tinkamiausias pastarajam elementui ir galiausiai informacijos ir komunikavimo technologijos, e, kurios yra remiamos e, pagal Afrikos, investavimo į Afriką priemonę. Kokio pobūdžio e, paramą e, negražinamomis paskolomis suteikime? E, 41 procentas mūsų finansavimo yra tiesioginės investicijos, taigi mes e, suteikiame tiesiogiai investicijas naudos gavėjai. Trečdalis e, mūsų veiklos ir finansų yra skirta techniniai pagalbai - projektų rengimas, jų valdymas, studijų atlikimas, ekologinių tyrimų, socialinių poveikio įvertinimų atlikimas. Labai didelė dalis e, finansavimo atitenka subsidijoms už palūkanas. E, daugiausiai Afrikoje tai mm, pastebime, bet tai nėra mūsų, mums prioritetinis finansavimo objektas. 4 procentai yra rizikos kapitalas, 3 procentai yra garantijos. Jeigu mes norime e, laikytis darbo atvarkės, planų ir norime bendradarbiauti su privačiu sektoriumi, tai du pastaruosius e, skirsnius, elementus turėtume labiau finansuoti kaip e, tai e, užtikrina paramos efektyvumą. Paramos efektyvumo darbo atvirkė yra vienas iš pagrindinių kaitos elementų. Mes reikalavome, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas tarp visų pagalbos tiekėjų. Kaip jau pradžioje sakiau, tai padeda Europos pagalbos e, e, efektyvumą ir įtaką sustiprinti. E, E, pagalbos koordinavimas e, leidžia e, tą paramą tiekti nuosekliau ir jos nedubliuoti. Pasikeitimas geriausia praktika ir kompetencija ir novatoriškais požiūriais yra labai svarbi mūsų darbo dalis. Procesų suderinimas leidžia sumažinti operacijų kaštus, sumažina administracinę naštą valstybėms partneriams ir be to išlaisvina papildomų fondų papildomoms programoms. Dar yra vienas labai svarbus e, finansavimo derinimo veiklos rezultatas. Mes sugebėjome e, sutelkti europietiškus ir neeuropietiškus pagalbos tiekėjus. Dirbame su beveik visų regionų plėtros bankais ir mes e, visuomet stengiamės uh, E, atskirti donorų pasaulį ir finansavimo institucijų pasaulį. Mes stengiamės per finansavimo derinimo mechanizmą e, įtvirtinti du žodžius e, Europos Sąjungos plėtros siekiai. Viso to pasiekoje aš galiu labai aiškiai pasakyti, pagalbos efektyvumo didinimas yra vienas iš pagrindinių motivuojančių faktorių telkti finansavimą. E, sutelktas finansavimas e, atnešė papildomos vertės, stiprinant bendradarbiavimą ir kuriant sinergijas tarp finansavimo institucijų, taip pat ir finansavimo institucijų bei donorų, kurie dabar dirba kartu, išaiškindami projektų poreikį, e, parengdami ir finansuodami projektus. Akivaizdu, tai padidino bendradarbiavimą tarp visų aktorių, kurie yra susijęs su ES e, finansinės pagalbos tiekimo priemonėmis. Apibendrindamas galiu jau dabar pasakyti kad yra svarbu pabrėžti, jog finansavimo derinimas yra susijęs ne tik su finansiniais svertais, Taip, mes turime finansinius svertus, aš jau pabrėžiau e, vienoje iš ankstesnių skaidrių tai, e, kai bandžiau jums įrodyti, kad e, papildomi privatus ir viešieji resursai sustiprina poveikį besivysančiom šalims bet e, taip pat e, atneša e, finansų derinimas ir nefinansinės naudos. Mes padidiname, prailginame projektų tvarumą, jie yra gyvenami greičiau, atsiranda daugiau finansinės disciplinos, atsiranda atsakomybė už tos projektus. Aš galiu pasakyti, kad tokie paramos derinimo mechanizmai uh, sustiprina mūsų reputaciją, pagerina mūsų reputaciją. Ir paskutinis pastebėjimas. Aš manau, kad labai svarbu pastebėti, kad mūsų atliekamas darbas ir numatomas atlikti darbas atitinka ES politiką ir plėtros tikslus, kurie yra iškelti ir pasauliniu, ir regioniniu mastu. Norėčiau Jūs patikinti, E, kad mes gerai atrenkame projektus. Tai darydami atsižvelgiame į keletą svarbių e, faktorių. Turime vengti rinkos iškraipimo ir suprantame, kad projektas turi nedubliuoti to, kas yra daroma. Mes turime atnešti naujų elementų. Per geografinės tarnybės mes atliekame sisteminę analizę, taip pat pasinaudojame atliekame teminės studijas per atitinkamus generalinius direktorus, nagrinėjame atskirus atvejus, atskiras valstybės, stengiamės atsižvelgti į regiono atrankos kriterijus ir dar kartą pabrėžiu, viskas turi būti suderinta su ES plėtros politika ir techniniais aspektais, tokiais kaip papildoma mūsų finansavimo vertė ir projektų tvarumas. Dabar jau norėčiau staptelėti ir paaiškinti galiu jums skaičiais įrodyti, kad mes labai atsargiai remiame viešuosius investavimo projektus, bet 90 procentų mūsų finansavimo atitenka tokiems projektams. Kaip sakiau, e, finansinių išteklių dernimas leidžia mums išjudinti E, finansavimo priemonės. Mes ieškome novatoriškų finansavimo formų, mes ieškome kapitalo garantijų ir panašiai. Kaip jau sakiau, šioje srityje reikia dar daugiau padirbėti, jeigu norime, kad atneštume naudos paremdami kitas valstybės. Bet mes norime stiprinti e, tą blending procesą, finansų šaltinių derinimo procesą. Mes e, stengiamės e, tą patį mechanizmą pritaikyti išorės bendradarbiavimą, dirbame kartu su valstybėmis narėmis su Europos komisijos tarnybomis, e, finansavimo institucijomis, taip pat su Europos parlamentu. Mes norime išsiaiškinti, kaip galime pagerinti savo veiklą dar labiau. E, vidutinės e, trukmės projektų įvertinimas, kuris buvo atliktas kaiminysės investavimo priemonėje ir ITF rodo, kad tos priemonės aktyviai remia ES politikos tikslus, gerina bendradarbiavimą, e, įtvirtina standartų laikymasi ir leidžia e, visiems dirbti efektyviau. E, ES platformoje šios priemonės yra labai atidžiai peržiūrimas, vadovaujantis turimą medžiagą. Galiu pasakyti, kad Europos parlamentas dalyvauja abiem lygmenimis ir techninėse grupėse, ir politikos grupėse. Baigdamas, norėčiau pateikti sąrašą sričių, kuriuose mes dirbame. Yra dvi techninės grupės. Pirmoji grupė, kuri e, lygina skirtingų regionų investavimo priemonių e, veiksmingumą ir darbo metodus. E, bandome pasimokyti iš praeities klaidų ir keičiamės geriausią patirtimį, kaip pasiekti geriausių rezultatų. Taip pat peržiūrime valdymo struktūras. Antroji techninė grupė. E, Manau, ji labai e, svarbi yra um, e, komercijos požiūrių, apie ką aš kalbėjau pradžioje. Mes turime sukurti veikimo bazę pagrįstą rezultatų siekimu. Mes e, turime nuolat įvertinti pasiekiamus savo projektais rezultatus. Mes norime tai padaryti standartizuotai, kad turėtume gerą finansavimo institucijų atsiskaitimo mechanizmą, taip galėtume sureaguoti į vairiausius E, iškelia, iškylančius poreikius ir klausimus. Tų dviejų techninių grupių rezultatų tikimės jau birželio mėnesį, jie bus aptarti politikos grupėje. Labai ačiū uždėmesi. Thank you very much. Ačiū. Mūsų kita kalbėtoja yra ponia Sofija Serten. Ji yra korporacinės reformos ir strategijos direktorė Pasaulio banko veiklos politikos ir šalims skirtų paslaugų skyriuje. Ir jinai dirbo įvairiose regionuose ir įvairiose korpora, korporacinėse institucijose. Ponės ir ten pristatys mums Pasaulio banko požiūrį į pasaulio, į, tai yra, į pagalbos teikimo veiksmingumą. Ačiū. Leiskite man susirasti savo pranešimą. Which, um, mm, yeah. So as it's um, being loaded, um, let me explain the focus. Taigi, dabar paaiškinsiu, apie ką aš kalbėsiu. Ši, šis pranešimas yra skirtas pristatyti jums uh, bendro pavadžio viziją ir mintis kaip galima maksimizuoti e, pagalbos poveikį ir jos veiksmingumą. Taigi, aš norėčiau jums šiek tiek pateikti šiek tiek kontekstinės informacijos, nes tai yra svarbi, pakankamai svarbi informacija. Na, kągi mes norėtume Pasaulio banko atlikti, kad pasaulio, e, pasaulyje teikiama pagalba būtų veiksmingesnė. norėsiu dėl to šiame kontekste papasakoti apie patį kontekstą ir apie įvairių institucijų vaidmenį bendradarbiaujant. Taigi, iš pirmininkaujančių atstovų ir iš ankstesnio kalbėtojo girdėjote, kad 2015 metais mes jau būsime pasiekę savo tūkstantmečio vystimosi tikslus. Ir atskirose srityse vis dar reikia šiek tiek šį vietą nuveikti, nors jau pasiekta nemažai. Taigi klausimas yra, kaip mes galima finansuoti likusius plėtrai skirtus tikslus mažiausiai išvystyčiamis valstybėmis. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. Tai būtent todėl, tai jūs pažiūrėkite į mūsų grafiką. Jūs matote, e, kad labai maža dalis pagalbos yra skiriama e, e, besivystančiams valstybėms. O didžiausia dalis yra iš privataus sektoriaus įvairiais būdais teikiama. Mm, tai dar paaiškina faktas, kad pastarysis metais, būtent e, dėl krizės, apskritai e, oficialios e, vystymosi pagalbos srautai sumažėjo. Nors žinoma, stengiamasi padidinti tą pagalbą, tačiau e, vis dėlto pagalba teikiama netokia, dėl kurios susi, su e, sitarta Monterėjaus konvencijoje ir kitais, kitais susitarimais. Jos nepakanka patenkinti poreikiams, kuri, kurie, e, patenkinti tiems poreikiams, kurie būtent susiję su po 2015 metais numatytiems tikslams pasiekti. Tik jūs matote, kad vidutinės e, pajamas gaunačiams arba mažiausias pajamas gaunačiams e, šalims e, teikiama pagalba. Jūs matote, kad ta proporcija, kuri mažiausiai išvyščiams valstybėms nekatė pagalba, yra daug mažesnė ir jos nepakanka šių šalių ekonomikoms. Todėl labai sunku tas tarptautinės plėtros tikslus pasiekti ir šioje srityje. Todėl šiame kontekste turėtume maksimizuoti šitas e, oficialios vystimosi pagalbos kiekį. Ir mes, mes galvojame, kaip mes galime padidinti tą pagalbą, kaip galėtume e, kuo daugiau su turimomis lėšomis pasiekti. Manau, kad du dalykus reikia padaryti. Tai iš tiesų e, padidinti veiksmingumą ir poveikį tų turimų lėšų. Uh, Tai būtent už tos, už tos lėšas, kad būtų kuo didesnis poveikis pasiektas, čia kaip ankstinis kalbėtojas pasakė, mes turime pasinaudoti papildomais resursais ir, žinoma, pasinaudoti visomis įmanomomis galimybėmis. O likusis pranešimas yra susijęs su to, kaip mes manome pasiekti tos tikslus. Aš pradėčiau nuo to, kad pagalbos veiksmingumas turėtų būti padidintas. Čia yra kelios idėjos. Kaip Jūs prisimenate, tartautinė bendruomenė keliais kartais uh, E, kalbėjosi Monterėje ir Paryžiuje ir Akroje 2011 metais Pusanė dėl būtent šio oficialios plėtros pagalbos. Ir mes manome, kad veiksmingumas iš tikrųjų turėtų būti pagristas labai logiškais principais, kurie būtų susiję su stebėsenos e, struktūra ir matytume, kokie yra rodikliai, vertintume tos rodiklius ir matytume, kokia pažanga yra pasiekta. Taigi nustatyta, kad buvo E, ji pagalba tai veiksmingesnė tuo metu, kai e, ją, prie jos teikimo prisidėdavo ir pačios valstybės, e, taigi vyriausybės galėdavo nustatyti savo tikslus ir padėti gyvendinti tuos tikslus. Ir tai taip pat rodo, kaip čia ankstesnis kalbėtojas kalbėjo, kad a, a, dirbant su įvairiais partneriais stengiamasi paprastai ir bendradarbiauti donorų e, lygių, tai yra dvišalių ir daugišalių lygmenių. Ir taip pat, žinoma, turi būti skatinamas pasitikėjimas atinkamomis valstybėmis, kad būtų, žinoma, ta, ta pagalba veiksminga. Kaip Jūs matote, iš šio grafiko tie principai mums yra svarbus, ir, e, bet pažangos dar nepasiekta pakankamai. Tai yra mūsų vieni iš prioritetų, bet jau mūsų plėtros e, komitete. Tai yra vienas iš svarbiausių tikslų. Bet, žinoma, dar daugiau galima nuveikti, e, didinant efektyvumą pagalbos, mes manome, kad pirmiausia turime poveikį padidinti ir, rezultatų, ir koncentruotis į rezultatus. Tai yra mūsų svarbiausias tikslas ir siekdami šio tikslo mes e, pirmiausia į, e, koncentruojamės į e, e, e rezultatų pasiekimo E, sistemas, tai būtent e, nusatome tikslus, e, darome išvadas, kogi mes norime pasiekti atitinkamose valstybėse ir mes norime apibriežti aiškius tikslus, kad galėtume stebėti, kokia, kaip pasiekiama pažanga ir kad būtų užtikrinama tam tikra atskaitomybė. Tai institucijos, kurio, kurios įgyvenina atitinkamos programas, jos turėtų būti sujos ir valstybių strategijomis, taip pat su tikslais, kurias nustatė tarptautinės bendruomenės plėtros E, institucijos. Bet to turi būti grįžtamasis ryšys, tai būtų vertinimas. E, taigi, nustatant, kas, e, kas pasiteisino, kas ne, tam reikia įvairių metodų, politikų, kurios yra atitinkamo atveju tikslingiausios siekiant būtinų tikslų. Taip mes galime pasiekti būtent tą didesnį poveikį ir galime teikti geriausias konsultacijas, atkreipdami dėmesį į tuos tikslus. Uh, Taigi, mes taip pat pasaulio banke taip pat nustatome atitinkamas sutiklės ir gairias, kaip mes galime pasidalinti savo geriausią praktiką ir kaip, kaip galima įgyvendinti uh, tuos tikslus. Tai būtent e, ta technika arba tas būdas, kaip įgyvendinti tikslus, taip pat yra viena iš priemonių, viena iš konsultacijų, kurią mes teikiame teikiamą rekomendacijas. Mes taip pat manome, kad atvirumas ir e, skaidrumas yra labai e, svarbus tikslai, kurie padidina, geresnę, kurie padidina galimybės teikti geresnę pagalbą. Tai būtent todėl, kad atvirumas ir skaidrumas e, padeda atskaitomybės užtikrinimą, ne tik tai pačių donorų atskaitomybę arba donorams atskaitomybę, bet ir pačių vyriausybių atskaitomybę savo piliečiams. Tam sektoriui žinoma, ir sektoriuose pasiekima tam tikra pažanga, pavyzdžiui, e, fiskalinėje srityje. E, būtent todėl skaidrumas e, padeda užtikrinti didesnę gražą. Todėl mes na, siekime užtikrinti tą skaidrumą. O kągi mes galime nuveikti šioje srityje? Mes tiesiog e, skatiname skleisti daugiau informacijos, mes e, kaip e, donorai, mes taip pat skatiname ir kad mūsų klientai, tai yra valstybės gaunačios pagalba, savo piliečiams teiktų informaciją. Taip pat mes norime grįžtamojo ryšio. Mes manome, kad, kad gavėjai valstybėse taip pat turėtų susipažinti su tais būdais, kuriais teikiama jiems pagalba. Taip pat jie turėtų uh, užtikrinti grįžtamą ryšį, tai yra sakydami, kokios su kokiamis problemomis susiduria ir kaip uh, galima tas uh, ir problemas ištaisyti. Taigi, me, ką, kągi mes darome, skėdami užtikrinti skaidrumą. Taigi būtent mes nustatome atitinkamus žemėlapius, kuriuose žymime tą skaidrumo lygį, tai yra būtent kokiuose sektoriuose kokie projektai gyvendami ir e, tai būtent, kad kokie donorai kuo užsijima, kad nebūtų atvykdomas dvigubas darbas. Čia matosi, kokie projektai gyvenime atitinkamoje valstybėje ir matote, kiek jos, jos investuojama, kas jos investuojama ir taip pat realių laikų keičiama, teikiama informacija. Uh, Ai, bet yra e, nemažai ir pavojų arba riziko zonų. Tai būtent ar iš tikrųjų teisinga statistika yra teikiama. E, kaip e, galima nustatyti geriausią pagalbą. Bet jeigu jūs neturite tinkamos statistikos, tinkamų duomenų, tai jūs negalite teikti geros pagalbos ir užtikrinti jos veiksmingumo. Tai yra daugelėje valstybių didelė problema, ypač vargingose valstybėse. Nes pietų Azijoje Afrikos valstybėse ir kitose valstybėse skatinamos šalis atnaujinti savo statistikos sistemas ir teikti naujausius duomenis. Kai kurios Afrikos valstybės, piečiau Saharos, jos netgi nesut. Jos um, nes, nesudaro atskirų klausimynų, kurie padėtų rinkti informaciją apie problemas ir apie poreikius. Na, bet, bet kokiu atveju įvairios institucijos, kad ir nevyriausybinės organizacijos padeda mums rinkti informaciją ir užpildyti tas spragas. Taigi, kaip dabar uh, galima um, tvarkyti apie svertus, kaip galima efektyvinti uh, E, pagalbą. Čia aš kalbu ne tik tai apie privatų, e, privatų sektorių, bet ir, žinoma, apie šalies vidaus e, pajamas ir apie valstybės poreikius. Na, oficialiai vysiamosi pagalba iš esmės skiriama išorės donorų, bet reikia, kad ir pačios valstybės vyriausybė arba institucijos taip pat įsipareigotų siekti tų tikslų. Ir apie 20 mm, valstybių, kurios yra mažia, kurios mažiausiai išsivysiusios, jos apie 15 procentų gauna tik tai pajamų iš mokesčių surinkimo, o kitose valstybėse tas procentas šiek tiek didesnis, bet matome, kad daug vargingų valstybių iš esmės vis mažiau gauna šių mokesčių, vis mažiau surinka mokesčių. Mes norime, kad iš esmės pridėtinės vertės mokesčių bent jau būtų surinkama daugiau, tai yra apie 60 procentų kai kuriuose valstybėse sudaro toks mokesčių surinkimas. Taigi, bet kokiu atveju yra, mūsų laukia dar daug darbo. Na, pirmiausia, mm, privataus ir viešo sektoriaus bendradarbiavimas. Žinoma, galima finansuoti per šias iniciatyvas e, sveikatos apsaugą, programas įvairiuose sektoriuose ir e, galima E, teikiant e, paramą arba e, teikiant konsultacijas, pavyzdžiui, reguliavimo struktūroje. Taip pat finansų struktūravimas, kuris būtų inovatyvus, tai taip pat prisideda prie pagalbos teikimo. Tai pirmiausia yra mm, specifinėms investicijoms skirta finansavimo priemonę, bet tik tai teikiama šitą e, e, pagalbą tik tuo atveju, jeigu e, rezultatas yra teigiamas. Kai kuriais atvejais yra mm, leidžiamos obligacijos, kurios yra pagristos atinkamų valstybių įsipareigojimais tas obligacijas apmokėti, pasiekus tam tikrų rezultatų. Ir tai yra priemonės, kuriomis siekiama patenkinti ir ateities E, poreikius. Kitas dalykas e, tai yra instituciniai investuotojai, tai yra kapitalo rinkos besivystančiose valstybėse, tai, e, tai yra pensijų fondai, tai yra. Mm, išteklių fondai arba apskritai fondai investuojantis į į obligacijas. Tai iš esmės pensijų fondai, pavyzdžiui, galėtų prisidėti finansuojant atitinkamas, atitinkamas infrastruktūros kūrimą, pavyzdžiui, vykdant kai kurios projektus. Tai tam reikia vystyti ir atitinkamą investicijų politiką. Žinoma, visos šios priemonės būtų efektyvesnės, jeigu mes turėtume daugiau partnerių. Jūs žinote, kad po 15 metų jau bus taikoma kita plėtros darbo atvarkę. Ir e, bendri, bendrų rodiklių e, rinkinys bus, e, bus pateiktas. Tai, kad prie to prisideda ir valdymo komiteto teikiamas rekomendacijos, kad būtent būtų pasiekima kuo geresnių rezultatų pagalbos teikimo srityje. Taigi, baigdama norėčiau pasakyti, e, yra daugybė būtų, kaip galima teikti veiksmingesnę pagalbą. Galima, žinoma, panaudoti tinkamiau tos išlikius ir vis dėlto bendradarbiauti. Na, dar yra kelios skaidrės, kaipgi veikia e, Pasaulio bankas, kaip jisai bendradarbiauja su kitais partneriais, siekdamas iškeltų tikslų. Mes su ES e, bendradarbiavame jau pakankamai daug, tačiau yra dar yra erdvės tobulėjimui, nes 2015 metų plėtros bendradarbiavimo darbo atvarkę vystome. Be to mhm. siekiame skatinti, žinoma, statistikos rinkimo pajėgumus, nes tik tai taip galima įvertinti kartais pagalbos veiksmingumą. Mes taip pat tęs, galima tęsti bendradarbiavimą šalių lygių, tai būtent, kad kuriuose valstybėse būtų E, vystamos ir atitinkamos e, valdymo sistemos ir kad valstybė pati galėtų siekti e, iškeltų tikslų. Taip pat tai, būtent kūriamas ir mechanizmas, kaip galima bendrai panaudoti lėšas. Taigi mes prie to prisidedame. Ačiū, baigiu savo pranešimą. Norėčiau padėkoti kalbėtojai dabar pirmosios diskusijų dalies paskutinis kalbėtojas. Tai yra ponas e, Jessis Griffithas, Eurodat, Europos tinklos, tinklo skolos ir vystimosi klausimais direktorius. Jisai yra labai sukaupęs plačios patirties e, tarptautinės vystamosios politikos srityje. Jis kalbės apie e, išteklius skirtus vystimosi. Prašom žodis jums. Labai ačiū už kvietimą. Dažnai e, malonu, reikėtų pas, maloniai reiktų pasakyti, kad aš e, tikrai sutinku su tuo, kas ką tik tai buvo pasakyta. Deja, šį kartą aš būsiu nemandagus ir pasakysiu ne visiškai sutinku su tuo, kas ką tik tai buvo išsakyta. Kalbėsiu, taip aiškinsiu per atinčias dešimt minučių. Bet pirmiausia, trys pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, e, Nors kalbame apie e, poreikį optimizuoti e, išteklius vystimuisi, taip pat e, turime galvoti, kad labai svarbus išlieka tradiciniai, ne tik novatoriški produktai finansavimo. Kitas dalykas - blendingas, tas telkimas ir svertų svertais pagristas finansavimas taip pat išlieka labai problematiškas, taigi ne būkime per nedideli optimistai. Toliau e, reikia paremti vietoje išteklių mobilizavimą ir aš pateiksiu pavyzdį apie tai, ką mes Europoje galime padaryti tam, kad e, kovotume su neteisėtų kapitalo išvežimu iš besivystančių šalių, taip pat kaip galima taikyti e, pagalbą paslaugoms stiprinti. E, ir plėtoti vidaus strategijas ir bendrovės stiprinti. Mes žinome, kad yra daug skaičių susijusių su pagalba ir e, poreikės, bet visi sutinka su to, kad reikia nepaprastai daug, kad pasiektume tūkstantmečio vystimosi tikslų. Po 2015 metų, jeigu norime vėl ambicingų tikslų visiškai, pavyzdžiui, panaikinti skurdą, tai mums reikės kur kas daugiau E, dar lėšų pagal EPBO 60 milijardų, e, jungtinės tautos sako 1 trilijono, e, kad mes galėtume vykdyti kovos su skurdu įsipareigojimus mažinimo skurdo socialinio skurdo pavojus taip pat reikės pagalbos mokykloms, švietim, kitoms švietimo įstaigoms, vandens tiekimo sistemoms, sanitarinėms renginiams. Ir nepamirškime, mm, kad, kad tai yra labai svarbu. Kitas dalykas e, - svertai, mm, suderinimas privataus finansavimo ir tai tebėra nepaprastai problemiška, derinimas su viešuoju finansavimu. Kodėl kyla daug problemų šioje srityje? Pirmiausia, tai yra susijęs su rinkos tendencijomis vidutinės, o ne E, vidutinio nežemų pajamų lygio šalyse investuojama labiau. Trys ketvirčiai tokių investicijų keliauja į vidutinių pajamų šalis. Taip pat e, tokie sektoriai kaip gavybos pramonė, finansų sektorius yra e, tie, kurie labiausiai finansuojami, bet jiems nebūtinai labiausiai reikia finansavimo. Taigi matome, kad kaip viskas yra dabar, privatus finansai e, E, e, ten, kur jie papildomi viešosiomis lėšomis, keliauja į tradicinės sritis. Ir kyla klausimas, kas kokį svertą e, remia, kas ką palaiko. Mes turime dirbti kur kas giliau, plėtoti supratimą šioje srityje komisija yra pateikusi beveik 30 prie, e, santykiai 30 prie vieno. E, sakoma, kad kiekvienas doleris dar surenka 30 papildomų. Bet kyla klausimas, ar galima įrodyti, kad ir be to taip nebūtų atsitikę galbūt privatus ar kiti investuotojai ir tai būtų investavę. Antras e, klausimas, jeigu tu tik tai prisidedi 1,30, aš esu girdėjęs apie santykį vienas uh, su šimtu. Jeigu, pavyzdžiui, tu moki vieną dolerį, o privatus investuotojai šimtą, tai kas tada e, a, nuspręs, nulems, kur tie pinigai keliaus ir kokie bus tikslai. To neturėtume pamiršti. Ir dar vienas dalykas, turime nepaprastai didelius galimybių kaštus Kiekvienas mūsų išleidžiamas doleris, kuris e, skirtas pritraukti papildoms ištekliams, tai yra doleris, kurio negalime išleisti tradiciniu būdu paremti finansinėms investicijoms. Ir to nepamirškime. Dar vienas dalykas - labai mažai skaidrumo atskaitomybės ten, kur kartu investuojamos viešos ir e, privačios lėšos besivystančiose šalyse. E, yra viena e, E, organizacija, kuri dirba su Pasaulio banko atliktas tyrimas ir e, pasižiūrėta, kaip e, Pasaulio banko investicijos, kokį duoda rezultatą investuojant. Ir paaiškėjo, kad Pasaulio bankas negali socialinio efekto įvertinti savo investicijų labai dideliu, da, didelę dalimi atveju. Yra daug problemų išsiaiškinant, kas atsitinka su pinigais ir taip pat užtikrinant atskaitomybę. Taip pat yra labai daug problemų susijusių su uh, skolos rizika, įsipareigojimais atsakomybė. Uh, galima sakyti, mes neturime daug viešų išteklių, kodėl nepatraukti besivystančiose šalyse daugiau privačių investicijų. Aš tiems žmonėms sakau, palaukime, pasižiūrėkime, kokie yra e, surinkti įrodymai, kas vyksta ir iš tikrųjų mes galime visuomet pasikliauti šiuo būdu. Taigi, kokia būtų alternatyva? Manau, kad mes turėtume pirmiausiai galvoti apie tai, kaip vystomosius išteklius Europos galėtume pasitelkti, e, kad sutvirtintume e, šalies viduje mobilizuojamas lėšas besivystančiose šalyse. Pernai mes atlikome tyrimą, pateikėme ataskaitą, pasižiūrėjome į tai, kiek besvystančiam šalims e, numatyta įvairių išteklių ir matote, kad vietos ištekliai yra kur kas desni negu bet kokie kiti. Kalbama apie viešasias įplaugas, kurios sudaro maždaug 30 procentų BVP, privačios investicijos yra labai didelis. Yra kur kas daugiau tai negu oficiali visuomai pagalba, e, tiesioginės užsienio investicijas. Ir jeigu pasižiūrėsite į raudonus skaičius, tai matote, kad iškeliauja lėšų kur kas daugiau negu įplaukia. Taigi reikia kažkaip sustabdyti tą srautą, nes dažnai tai yra mokesčių vengimas, korupcija, nusikalstamumas, su tuo susijusios lėšos, kurios palieka šalis. E, turėtume galvoti, kaip užkirsti kelią tam ir e, raginčiau čia susirinkusius e, Europos parlamento narius e, siekti priimti teisės aktus ribojančius pinigų plovimą. E, parama vietiniam resursų sutelkimui, kaip mes naudojame pagalbą, kai keliauja į privatų sektorių. E, Eurodat e, paskaičiau, kad beveik pusė pagalbos investuotos per privatų sektorių e, keliauja į paslaugų sektorių, du trešdaliai pakliūva į bendrovės, kurios priklauso EPBO šalims. Tai reiškia, kad mes savo pačių pinigus nukreipiame į savo bendrovės, taigi pasiektume kur kas geriau, daugiau rezultatų, jeigu į besivystančių šalių bendrovės e, investuotume. E, Man atrodo, kad būtent tai yra toks nelabai sunkiai pasiekiamas rezultatas, kurio ir turėtume siekti. Reikėtų, kad pagalba nebebūtų naudojama tam, kad turtingose šalyse atsidurtų pagalba. 20 e, procentų atsiduria tokių lėšų ten e, dėl įvairių viešųjų pirkimų procedūrų ir panašiai. Taigi turėtume galvoti, kaip, kaip galima geriau pas, panaudoti Europos visuomosius išteklius. Paigdamas pasakysiu, jog neturėtume pamiršti, kad mums reikia tradicinių viešųjų išteklių besivystančiose šalise. Toliau turėtume labai atsargiai kalbėti apie kombinavimą įvairių priemonių, svertų naudojimą, nes e, kyla daug problemų ir reikia, pavyzdžiui, galvoti, kaip spręsti e, jas per tą derinimo, blendingo procedūrą. Kitas dalykas, labai svarbu mobilizuoti išteklius šalyse, e, užkertant kelią nelegaliam kapitalo išplaukimui ir e, mes taip pat turėtume skirti vietos e, besivysančios šalyse sektoriui pagalbą, o nefinansuoti savo bendrovės. Ačiū. Dabar baigėme pirmąją diskusijų dalį ir pereikime prie antrosios. Joje kalbės ekspertai, kurie pakalbės apie tai, e, kur sėkmingiausia, kokiuose geografiniuose regionuose dirba Europos Sąjunga. Pirmasis ekspertas, kuris kalbės, yra ponas Dirkas Vilėm Develde. Jisai yra Užjūrio šalių vystimosi instituto tarptautinės ekonomikos ir vystimosi grupės vadovas. Jis yra nemažai uh, E, rašė straipsnių apie ES pagalbą, taip pat prisidėjęs rengiant e, dėjų centrų grupės e, ataskaitą apie ES blendingo, tas kombinavimo galimybės 11 metais. Ponas Dirkas Teveldė kritiškai pažiūrės į ES priemonių kombinavimo galimybės Pone Deverdė, žodis jums. Labai ačiū, kad pakvietėte pasisakyti. Kalbėsiu apie tas e, blendingo sistemas. Esame atlikę tyrimų apie ES priemonės e, blendingo bet pirmiausia, trys dalykai. Pirmiausiai, pristatysiu e, kontekstą, kuriame vyksta tas lėšų telkimas, blendingas. Tai vyksta pasaulyje, kuris galvoja apie pagalbą vystimuisi. E, ir Mes galvojame plačiau apie skirtingas finansavimo formas, ne apie vieną kažkokį tai finansavimo būdą, ne tik tai apie pagalbą vystimusi. Jau Jose labai gerai pristatė e, tą derinimo sistemą, taigi aš gal išsamei apie ją nekalbėsiu. E, bet aš pakalbėsiu apie e, privalumus ir trūkumus tokių sistemų. Me, mes pasižiūrėjome nemažai oficialiausios vystimas ir pagalbos e, tyrimų ir patys atlikome e, tyrimą e, keli e, idėjų centrai Europos e, idėjų centrų grupė. E, Frida ir kiti centrai dalyvavo tame tyrime. E, dabar platesnis finansavimo e, kontekstas kai kuriuose pasisakymuose jau buvo kai kas paminėta. Ką tik buvo kalbama apie išteklių mobilizavimą šalių viduje, tai nepaprastai svarbus finansavimo šaltinis. Tuo pačiu metu išorės aspektas. E, vyksta daug pokyčių. Privataus kapitalo srautai į Pietinę Afriką, pavyzdžiui, labai padidėjo. Ir Mes kalbame ne tik apie tiesioginės užsienio investicijas, bet pavyzdžiui ir e, turto e, obligacijų forma mm, atsirandantis e, srautai. Da, nemažai Afrikos valstybių yra išleidusios obligacijas, taigi jie prisima papildomą skolą pačios. Yra ir kitų finansinių srautų pagalba prekybai, oficialioji e, vystimosi pagalba, e, siunčiamos e, emigrantų lėšos ir kitos, kiti šaltiniai. Taigi yra jų visai nemažai. Derinimas apima dotacijas ir paskolas. Jeigu suteikiama paskola, tai reiškia įsipareigojimus šalies gavėjos. Taigi, E, skola tokiu atveju gali išaukti. Jeigu pasižiūrėsime vėl į Pietinę Afriką, galėsime pasakyti, kad skola e, šiame regione buvo gana stabili, o pastarųjų metų išaugo. E, kaip eksporto dalis, BVP dalis sumažėjo dėl to, kad buvo uh, E, dovanota skola labai didelė dalis. Ir e, tai tarsi stabilizavosi, nes nebekrenta. Bet jeigu pasižiūrėsime į tai, kas vyksta, šalis gavėjos pasirengusios prisirinkti daugiau skolos, ne tik dotacijų, bet ir e, finantų apskritai, daugiau finansų, negu kad, pavyzdžiui, galima užtikrinti teikiant pagalbą. E, Vienas neseniai mūsų aptartas klausimas buvo Ruandos e, obligacijų emisija. Septynis kartus daugiau buvo norinčių pirkti šias obligacijas, negu kad buvo pasiūlyta ir tokiu būdu mažėja skolos srautai. Pagalba kaip e, vystimosi finansavimo dalis. E, tie srautai e, turi būti vertinami ne atskirai, bet kaip tam tikra grupė. O pavyzdžiui, apie energetikos infrastruktūrą, elektrinę kalbant, e, ne tiek kalbama, kaip bus finansuojama, ar bus dotacijos, paskolos, užsienio investicijos, šalis nori, kad įvyktų, kad atsirastų finansavimas, nes tokiu būdu uh, E, augimui atsiras didesnis potencialas, e, kuriant infrastruktūrą ar gaminant energiją. Tokiu būdu atsiras daugiau išteklių, esant daugiau augimo e, išteklių kovoti su skurdu ir užtikrinant sveikatos apsaugą, geresnę švietimo sistemą gavėjos pagalbos žiūri į grupės, į tam tikrus paketus pagalbos ir e, įvairios sistemos e, skolos yra labai tokiu būdu naudingos. E, reikia pasižiūrėti ir institucinę struktūrą. Yra nemažai veikėjų. Yra vystoma finansavimo institucijų nemažai. Europos, Europoje yra Europos investicijų fondas Junktinėje karalystėje yra labai nemažai um, finansavimo įstaigų, taip pat yra filantropų ir uh, ES turi rasti savo nišą visoje toje architektūroje. Uh, vienas dalykas, ką gali, galima būtų padaryti, sutelkti išteklius E, Prancūzija, Vokietija galėtų, pavyzdžiui, susitelkti ir galima, e, pavyzdžiui, subsidijuoti palūkanų normas. Ir Europa plačiau gali sutelkti savo pastangas ir e, pasiekti didesnį mastą. Europos komisija tiesiai pasakojo plačiau apie tas blendingo sistemas, aš nesiplėsiu. Uh, E, dar pasakysiu, kad dotacijos yra naudojamos dėl įvairių priežasčių, bet vienas dalykas, pavyzdžiui, galima tokiu būdu tinkamu analizę, poveikio vertinimą atlikti. Ir tai yra reikalinga prieš investuojant. Jeigu to nebus padaryta, tai projektai nebus įgyvendinami. Kai kurie e, projektai finansuoja, pavyzdžiui, rengiamasi ketveris metus, reikia techninės taip pat pagalbos, reikia, kad kažkas e, prisimtų riziką. Ir kai kuriais atvejais e, dotacijos elementas gali padėti e, projektui atsirasti, užsitikrinti tolesnį finansavimą Neseniai matė statistinius duomenis e, apie mm, tai, kiek tokioms e, sistemoms skiriama lėšų. Toliau e, svertai, įvairių šaltinių derinimas, kitas yra svarbus šaltinis. Dabar pakalbėsiu apie mm, derinimo blendingo sistemų pozityvius aspektus. Tai užtikrina finansinius rautus, kurių nebūtų, ypač jeigu galvosime apie tikslingumo analizės ar poveikio vertimo atlikimą. Taip pat tai padeda produktyvės investicijas finansuoti. E, tai labai svarbu ir nemanau, kad pirmasis kalbėtojas pakankamai tai akcentavo. Norint e, užtikrinti augimą, reikia pirmiausia užtikrinti infrastruktūros atsiradimą. Dėl to tokios blendingo sistemos e, gali labai svariai prisidėti. Toliau e, svertų principas yra įvairių sprendimai, ne tik dotacijos, tačiau dabar jokių būdų nepavyktų finansuoti e, vienos elektrinės ar kelio tiesimo iš vienos dotacijos. Jeigu paimsime elektrinę, tai tikrai vargu ar atsiras iš vieno šaltinio pakankamai lėšų, reikia paketo lėšų ir tokiu būdu e, gavėjai ir teikėjai užsitikrintų geresnį rezultatą. Kitas dalykas e, derinimas e, veiksmų įvairių priemonių. Europos investicijų bankas, e, komisija taip pat daug e, diskutuoja su Europos investicijų banku dėl vystimosi tikslų ir svarbu yra užtikrinti derinimą ir matomumą bet taip pat iškyla nemažai ir iššūkių, pirmiausiai dėl apibrėžimų, dėl oficialiai vystimosi pagalba. Kyla klausimas, kokiu mastu tos naujosios blendingo sistemos gali būti laikomos oficialiaja vystomąją pagalbą. Jeigu galvosime apie paprastą uh, paramą, paskolą pagal oficialią, oficialią vystimosi pagalbą, tai yra vienas dalykas, gana aiškiai apibriežta yra tai. Ir klausimas, ar viskas priskiriama tam, kas ateina per blendingo sistemas, e, ypač jeigu, pavyzdžiui, įtrauktas yra privatus sektorius, galbūt tik tai nedidelė dalis e, to sumos būtų oficialioji vystomoji pagalba. Taigi yra e, klausimas, ar visas paketas turi būti laikomas kaip ta vystomąją pagalba, ar tik tai tam tikra dalis sumos. Mes turime taip pat galvoti apie globalų vystimosi tiklą, pavyzdžiui, tikslas užtikrinti tam tikras viešasias prekes, gerybės ar e, išorės bendradarbiavimo tikslas ir oficialus vystomas bendradarbiavimas taip pat turi smulkesnius tikslus šiame kontekste. Taigi įvairius požiūris yra įmanomas. Toliau e, e, svertų santykis Džes e, ir Jose kalbėjo apie tai, bet analitiškai žiūrint, galiu pasakyti, kad aš kažkur esu e, per vidurį tarp jų. Vienas su 30 toks santykis e, nereiškia e, nieko atskirai. E, reikia pasižiūrėti į detalės. Mes turime e, pasižiūrėti į finansavimo institucijas, į tai, e, kaip skiriamas finansavimas privačiam sektoriui ar kažkur taip pat pasižiūrėti, ką daro įvairios tos finansavimo institucijos. Ir aš galvoju apie šį klausimą. Galvoju, ką tos institucijos įstaigos yra pateikusios kaip pagalba. Jeigu pasižiūrėsime jų ataskaitas, jų uh, uh, svertinis santykis būtų vienas su penkiais, trimis, trisdešimt, kokiu tik tai nori, yra pateikiama skaičių. Uh, jeigu pasižiūrėsime į investicijų santyki, į gražą, galbūt tai būtų atrama ir taip pat pagalvojau galbūt rizika įvairių institucijų galėtų kažkaip padidinti investicijų BVP santyki. Ir matau tam tikrų pozityvių rezultatų, ne visur ir ne visuomet beje, kaip tikriausiai nesunku įsivaizduoti. Čia yra visiškai e, skir, gali skirtingai požiūris, poveikas pasireiškia skirtingams institucijoms E, kai kur santykis gali e, duoti tik tai 0,2 dolerio. Kitose institucijose matome, kad santykis yra daugiau negu 2 doleriai, taigi reikėtų atlikti daugiau uh, studijų tyrimų, bet tai veikia kaip katalizatorius, tas sverto principas. Ir taip pat turėtume pasižiūrėti, kiek uh, sutelkti finansai gali užtikrinti, ką jie gali duoti. Uh, Manau, kad e, dėl šio dalyko aš sutinku su Džesi. Taip pat yra valdysenos klausimų. Mes atlikome e, tyrimą dėl valdysenos. Galima čia galvoti apie dvi pusės - paskolos ir dotacijos pusę. E, dotacijos pusė sako, mums svarbu vystomi tikslai, o plėtros vystimosi pusė e, ypač jeigu bendarbiauja privataus sektoriaus institucijos, e, sakys, kad e, privati e, bendrovė siekia, sutinka prisimti riziką, nori investuoti ir siekia papildomą finansavimo. Ir tai turi būti tvaru, reikia, kad uždirbtų tokia bendrovė pelną. Ir kai galvome apie rinką, tai svarbu. Bet atsiranda tokia potenciali dichotomija. Jeigu pasiūsime į vystomasias e, finansavimo institucijas, tai pelningos uh, operacijos yra tos, kurios duoda didelę gražą. Uh, kalbu apie ekonominę gražą, bet yra ir kitos kategorijos, kaip kad augimas, bet nebūtinai tai gali pasireikšti. Taip pat kyla klausimas, kas uh, vadovauja, kai taikomas blendingo principas, kas e, sutelkia lėšus, kaip parengiami projektai, ar e, dotacijos elementas yra remiamas, ar rinkos aspektas. Tai gali būti svarbu. Toliau. Ar mums reikia regionių blendingo sistemų ar teminių? Ar galbūt galima abi uh, E, suderinti, pavyzdžiui, teminiai kažkokie, e, teminės grupės regionuose ir panašiai. Pavyzdžiui, finansavimas e, priemonių skirtų kovoti su klimato kaita kaip užtikrinama, ka, kiek lėšų bus skirta temai, o kiek regioniniai, regioniniam projektui. Ir kaip dėl šalių, kaip apibriežti, kurios šalis turi gauti ką vidutinių pajamų šalis e, ar turėtų gauti daugiau skolos, e, paskolų ar daugiau e, dotacijų ir kokiu mastu, kaip tai apibrėžti, kokias turime priemonės. Tam manau, kad reikia dar šioje srityje kur kas daugiau padirbėti, kad ši konkreti priemonė būtų gerai tvarkoma įgyvendinama ir galiausiai koks yra ryšys su privačiu sektoriumi. Man atrodo, kad per pirmą pasisakymą išgirdome, kad tai pirmiausia siejamasi su viešaisiais finansais, viešojų sektoriumi. Ir kaip atžiūrėjome prieš 2-3 metus į projektus, taip jie visi buvo viešojo sektoriaus. Nemanau, kad mes neturėtume galvoti apie e, skolą privačiam sektoriui kai kuriuose situacijose visai e, pravartu plėtoti privato sektorių, nes tvirtos, našios firmos bendrovės gali užtikrinti daugiau darbo vietų ir gali savo ruoštų sutelkti daugiau vietinių resursų. E, tai kyla klausimas, kaip dirbti su privačiu sektoriumi yra tos sistemos yra pats geriausias būdas – E, apibendrindamas galiu pasakyti, kad tai yra novatoriški būdai, yra labai daug įvairių galimybių, labai daug išteklių, kurie yra derinami, tačiau mes dar daug ką turime padaryti, turime galvoti apie ateitį, reikia, kad institucijos apie tai galvotų, ar tai būtų BRICS, Kinai, ar Junktinė karalystė, ar kiti veikėjai. E, tai yra naudingas lėšų telkimo būdas, tačiau Turime galvoti apie valdymą ateityje, apie priemonės, kurios užtikrintų, kad tie resursai yra papildomi ir turėti galimybę nuspręsti, koks yra deramas kiekis e, dotacijų daliai, e, kurios skiriamos sektoriams ar šalims. Taigi, ačiū. Thank you very much for the precise. Labai ačiū už tokį keistą, tokį tikslų pasisakymą. Dabar pereisime prie konkrečių atvejų, kuriuose bus kalbama apie bendradarbiavimą tarp tarptautinių e, finansavimo institucijų klausimai susijusiais su Vakarų Balkanų šalimis, narysėmis besirenkiančiomis į e, ES stoti šalimis. Norėčiau kreiptis į ekspertus Alessandro Karano iš ES banko ir Masimo Čingolanį, kuris yra uh, taip pat iš Europos investicijų banko. Aleksandro Karano yra strateginės e, plėtros departamento Europos investicijų banke valdytojų patarėjas ir skiriaus vadovas. Jis prisidėjo prie uh, išorės bendradarbiavimo gerinimo, vakarų Balkanų investicinės bazės sukūrimo ir kitų uh, paskolų ir dotacijų derinimo finansavimo mechanizmų. Uh, Masimo Cingolati dirba Europos investicijų bankai ir yra Adrijos Siūros departamento vadovas. Jis koordinuoja banko veiklą Vakarų Balkanų investicijos bazėje. Suteiksiu žodį abiem ponams. Uh, e uh, Dėkoju, kad pakvietėte mus kalbėti tokiame įdomiame pasisakymė tokiame renginyje. Aš uh, na, kalbėsiu 10 minučių, paskui atsakysiu jūsų klausimus. Visų pirma, pristatysiu Europos investicijų bankų požiūrį į blending, į finansavimo derinimą. E, Didžiąją e, dalį dėmesio sutelksiu į vakarų Balkanus, o mano kolega e, Masima Šingolani pateiks praktinių pavyzdžių ir iš savo patirties finansuojant projektus pagal šią investavimo bazę. Taip pat mes kalbėsime apie mūsų ateities planus, kuriant panašias sistemas. Pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti Europos investicijų banką už ES ribų. Pirmiausia, finansuojame visus projektus susijusios su ES vidumi, kaip jūs puikiai žinote. Bet tuo pačiu mes e, turime remti ES išorę politiką. Pirmiausia, išorės politiką. Pirmiausia, e, bendradarbiavimą su e, kandidatėmis valstybėmis ir jų raidos politika. Kaip yra pasakyta, ES e, veikla išorėje 10 procentų mūsų metinio finansavimo suvartoja ir ta suma yra skiriama zonoms esančioms už ES ribų ir e, viešojo sektoriaus projektams ir privatiems projektams. Mes veikiame pagal uh, E, mandatą, kuris sutampa su ES daugiametė finansų programa. Tai yra labai svarbu, kadangi tam tikrą prasme tai yra priemonė suderinanti skirtingus finansavimo šaltinius. Tai ypač ir, e, ir ypač svarbu pažymėti, kad ji yra e, priklausoma nuo garantuoto finansavimo iš ES biudžeto. Mes suprantame, kad Europos investicijų banko veikla už ES ribų susiduria su aukštesniu rizikos laipsniu. Todėl Europos investicijų bankas turi įvertinti savo įgaliojimo poreikius šiais laikais. Šią uh, šio mandato laikotarpiu kalbame apie 30 milijardų maždaug. Ir tas finansavimas ateina iš e, išteklių, kurie ateina ir iš kapitalo rinkų be kita ko. Uh, Pasiūlymas e, e, mandatui ką tik išduotas, jį pateikė Europos komisija, taryba ir parlamentas pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą jį turės patvirtinti. Mes laukime, kada tai atsitiks, nes e, šis mandatas mums labai svarbus, nes jis nustato ne tik garantiją, bet ir sukuria politikos sistemą. Taigi visi reikalavimai, skaitant pavyzdžiui reikalavimus dėl finansavimo derinimo platformų kūrimo, mūsų veiklos raidos metmenys e, priklauso nuo mūsų politikos kuriejų sprendimo ir viskas turi būti surašyta e, juodo ant balto teisinės akte. Konkrečiai dėl e, finansavimo derinimo. Su Europos komisija esam sukaupę jau nemažai patirties ir su kitomis finansavimo institucijomis esame daug, daug dirbę tą blending temą, finansų derinimo temą. Galiu tik pakartoti tai, ką jau sakė kolegos. Pritariu e, jų pasisakymams apie svertus, pavyzdžiui, tai yra labai svarbi koncepcija, labai svarbi savoka, tačiau tuo pat metu turėtume būti šiek tiek atsargesni, e, cituodami skaičius, nes skaičiai ženkliai skiriasi, kai naudojame, pavyzdžiui, paskolas techniniai pagalbai arba kai atliekame tikimybės studiją investicinėms paskoloms e, teikti ne tokie patys svertai, ne vienodai jie yra interpretuojami ir be bejonės tas e, finansavimo šaltinių derinimas nėra kažkokia pinigų spausdinimo mašina. Ji iš esmės turi sukurti papildomą vertę, suderinant įvairiausius e, finansavimo šaltinius ir patirtį, ne tik išteklius. E, Visą tai turi užtikrinti poveikį ir ES politikos tikslų įgyvendinimą. E, taip pat, aišku, e, pagalbos efektyvumas padidėjo, buvo pasakyta, kad projektai tampa tvaresni ir kokybiškesni, bet taip pat tai yra susiję su tuo faktu, kad mes taikome labai griežtus standartus paskolai suteikti. Paskola turi būti gražinama per eilę metų ir e, todėl turime imtis tam tikrų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų atveju arba uh, E, keliame tam tikrus reikalavimus dėl ekologinių, socialinių standartų tenkinimo ir panašiai. Paprastai tai yra mūsų e, darbo esmė, e, kuri yra neatskiriama nuo skolų teikimo proceso. Dar vienas su paskolomis susijęs svarbus komponentas leidžia naudos gavėjų jaustis labiau atsakingam už gaunamas lėšas. Jis turi tas lėšas bėgant laikų gražinti, kaip sakiau. Jau keltą kartų buvo pasakyta bendradarbiavimo ir skirtingų veikėjų veiklos koordinavimą. Greičiau pateikti pavyzdžių. Pavyzdžiui, mes sukūrėme bendradarbiavimo su, su tokį sistemą tarp komisijos ir e, rekonstrukcijos ir plėtros banko e, bendruose veiklos regionuose. Taip, e, ERBP bankas gali geriau pažinti tuos regionus, gali efektyviau projektus įvertinti jau labai ankstyvame etape ir taip geriau suprantame, ar iš tiesų reikia bendro finansavimo, pavyzdžiui. To dėka mūsų bendro finansavimo um, skaičiai per pastaruosius metus tris kartus išaugo po to, kai mes sukūrėme šį mechanizmą. Bendrai pusė ES projektų yra finansuojami bendrai su kitomis plėtros institucijomis, e, e, tai gali būti ir Europos, ir e, tarptautinės pagalbos besisinčiam šalėms sudėkimo institucijos. Dar vienas dalykas. Šiaurės Afrikai skirta priemonė tai yra daugiausia abipusio priklausimo iniciatyva E, kągi tai reiškia? Nuo pat projekto e, išskirimo e, yra bandoma išsiaiškinti, kas gali būti tinkamiausias, tinkamiausia institucija ar tinkamiausias subjektas įgyvendinti tą projektą, kad santykinė nauda būtų maksimali. Taip mes neieškome kažkokių tai projektų ir nefinansuojame jų paraleliai, o išsiaiškiname tikslingai, kam ko reikia. E, vadovaujantį instituciją palaiko ryšį su besiskolinančia šalimi ir nustato savo procedūras. Kartu su kitomis institucijomis, kurios taip pat teikia finansus. Ir e, taip pat jos turi užtikrinti, kad būtų gerai tikrinama veikla, taip mes nedubliuojame darbo, yra pritaikoma griežta darbo tvarka ir yra vadovavimas jau anksčiau pristatyta Pasaulio banko darbo tvarkė. Dabar periname prie konkrečių fondų Vakarų Balkanų investicijų bazė. Mes labai didžiuojamės šią sistemą kartu su Europos komisija, EPRB, e, valstybės narės 2090 e, metais sukūrė tą instituciją. Prireikė daugiau negu vienerių metų šiai, šiam mechanizmui sukurti. Ne buvo taip jau lengva tai padaryti, nes reikėjo apibriežti šio mechanizmo atskiras dalis, ypač susijusią su valdysena. Kaip jau buvo anksčiau pasakyta, e, tai yra vienas iš e, e, daugiausia dėmesio reikalaujančių aspektų, kad mes galėtume išmatuoti donorų ir naudos gavėjų interesus E, mes turime skirti šiek tiek laiko, bet džiaugiamės, kad mums pavyko padaryti tai pakankamai gerai ir šį mechanizmą mes paleidome. Po keletos metų jį reikėjo patobulinti. Mes dabar suprantame, kad e, reikėjo sutelkti daug išteklių į vieną bendrą mechanizmą. Anksčiau reikėjo įtraukti daug naudos gavėjų. Uh, Ir mm, taip pat įtrautome į tą procesą ir EBRD, ir, ir Europos investicijų banką, ir valstybės narės, ir pačią Europos komisiją, jau nekalbant apie kitus donorus. Taigi mes tas visas priemonės sugebėjome sutelkti į vieną. Tuo labai džiaugiasi naudos gavėjai ir taip pat mūsų institucijos valstybėse narėse. Valstybės narės tokiu būdu gali e, teikti paskolas, kurių anksčiau neduodavo šiam regionui. Ir anksčiau tą darydavo tik tai dvišalių pagrindų. Akivaizdu, kad reikia išskirti prioritetinius projektus, e, kurie, e, kurio yra, kurios nustato pačios naudos gavėjos. Akivaizdu, kad e, tos naudos gavėjos yra pagrindinė šių priemonių gyvenimo varomoji jėga. Jie paaiškina kar institucijoms, kurios teikia paramą, kokios yra geriausios finansavimo sistemos. Galiausiai svarbu pažymėti, kad šioje sistemoje mums pavyko suteikti šiek tiek išteklių ir iš pačių finansavimo institucijų nuosavų fondų ir maksimaliai išnaudoti finansavimo uh, šaltinius. Ir e, visos trys finansavimo institucijos e, numatė tam tikrus bečius. Ir aš dabar suteiksiu žodį Masimo Čingolani. Uh, yes, uh, that... Uh, Ačiū, Alessandro. Aš dabar pasakysiu, kad jūs e, tikrai puikiai pristatėte tą faktą, kad, kad pagalba yra koordinuojama pagal šį finansavimo derinimo instrumentą. Svarbu pastebėti, kad iš pradžių buvo e, pateiktas prašymas geriau koordinuoti donorų veiksmus ir, ir matėme, kad skirtingi donorai kėlė skirtingas sąlygas, skirtingus reikalavimus, jie buvo labai pragmatiški, tiesiog prašė, negali susitarti tiesiog tarpusavį, ko jūs tiksliai norite ir mes tada galėsim patenkinti jūsų prašymus. Taip pat buvo elgiamasi labai pragmatiškai, buvo galvojama apie labai, e, pagal, prisimindamas tai, kas buvo šiandien jau pasakyta per diskusiją. Aš galiu pasakyti, kad Vakarų Balkanų investicijos e, e, mechanizmo pagrindinė mintis yra, kad turi būti suderinamos dotacijos ir paskolos. Taigi, kas tai yra? Paskolos ir projektai turi būti suderinti. Atsiranda tam tikra jungtis tarp biudžetinio finansavimo ir uh, E, projekto. Projektas iš esmės yra fiksuoto turto e, sutelkimas. Jeigu primant sprendimą tas turtas yra teisingai vertinamas, tai iš esmės per projektą turi būti sukurtos pajamos ateityje. Ir iš to turėtų būti gražinama paskola. Vėlgi, randamas tas pragmatinis ryšys tarp įmokos iš biudžeto ir konkretaus projekto. Iš esmės tai jau yra toks fizinis konkretus dalykas. Kaip e, tas e, finansų derinimas, blending yra investuojamas pagal Vakarų Balkanų investavimo mechanizmą? Desandro jau kalbėjo apie atsakomybės už finansavimą, nusavybės tarsi klausimą. E, ne pats e, WBIF sprendžia, kaip atrodys tas finansavimas. Paprastai tarnyba, kuri vadinasi NIPAC, tai yra nacionalinis IPA koordinatorius, e, turi nuspręsti, kam reikia paramos. Jie teikia prašymą Vakarų Balkanų investavimo mechanizmui, e, kas dirba projekto finansavimo grupėje, tai yra Europos komisija, e, investavimo fondai ir įvairūs e, dvišaliai donorai. Tik ką jie iš esmės daro? Iš tikrųjų patikrina prašymą, tą daro Europos komisija, pa, sukontroliuoja, ar jie atitinka ES politikos reikalavimus ir paskui pagrindinė finansavimo institucija e, įvertina, ar tas projektas yra vertas paskolos ar ne, ar reikia jį remti ar ne. Galiausiai e, projekto finansavimo grupės išvados yra pateikiamos valdytojų grupiai E, galutiniai naudos gavėjai paprastai stebi tų išvadų pristatymą ir valdymo komitetas priima sprendimą, ar reikia suteikti tokį projektą, tam projektų finansavimą ar ne. Ir e, tada e, lyderė investavimo institucija nusprendžia, reikia, e, kaip tai turės būti pateikta. Pateiksiu skaičių. Nuo 2009 metų 279 milijonai e, dotacijų yra suteikta iš įvairių donorų, nacionalinių Europos komisijos, įskaitant ir IFI. Tai padėjo 177 projektus įgyvendinti, kurie taip pat e, galėjo panaudoti 2,3 milijonus suteiktų paskolų. Kalbėjome prieš tai apie svertus E, jeigu mes apytiksliai paskaičiuotume, kokia yra e, pusiausvira ir tarp paskolų, kurios jau yra skitos ir kurių tikimasi, tai yra 7,7 milijonai, milijardai atsiprašau, tai e, sverto masas labai išauks, pasieksime 22. Kai kalbame apie svertų skaičius, būtina labai tiksliai juos įvardinti. Mes e, suprantame, kad e, šių paskolų atveju Europos investicijų bankas labai daug prisidėjo. Taigi mes labai tuo džiaugiamės ir stengiamės e, dotacijas ir paskolą suderinti su konkrečiai vykdomais projektais. Dėl finansų svertų. Žinoma, visuomet turime atskirti finansavimo, kokybinį politikos lygį. Labai svarbu pabrėžti, kad sėdint prie to paties stalo, projekto finansavimo grupė, valdymo komitetas, naudos gavėjai, donorai, visi sėdi prie vieno stalo. Taip pat dar dalyvauja visi kiti dormai, skaitant e, tarptautinės finansavimo institucijas, IFI. Taigi, kas atsitinka? tada turi būti rasti bendri prioritetai, bendras prioritetų sąrašas. Aš manau, kad tai yra viena iš didžiausių šių priemonių nešamų naudų. Mes išplatinome brošiūrą, kurioje jūs rasite projektų čia išvardintų sąrašą. Gal aš galėčiau jums tik tai trumpai pristatyti pirmąjį. Tai yra e, mokslinio tyrimų ir naujovių kūrimo projektas Serbijoje. Šiam projektui e, WBIF suteikė dotacijas, e, Europos investicijų bankas suteikė paskolą, dabar jau finansavimo procesas baigėsi. Dabar jau yra įkurtas mokslo centras, technologijų parkas, mokslo populiarinimo centras Belgrade yra įsteigtas Taip pat galiu pasakyti, kad šis projektas yra puikus pavyzdys, rodantis, kad e, Vakarų Balkanų investicijų mechanizmo parama buvo labai svarbi. Be jos e, tas projektas tiesiog nebūtų atsiradęs. Albanijoje, pavyzdžiui, buvo nutiestas kelias, kurį finansavo ABRD e ir AIB. E Vėlgi tai buvo padaryta kartu abiems šioms institucijoms pateikus negražinamas paskolas, buvo iškeltos tam tikros sąlygos Albanijai, 30 procentų dotacijų buvo pateikta iš viso uh, E, iš bendros pasiskolintos sumos ir tada buvo pradėta kaimo kelių reabilitacijos programa. Tai yra neturtingiausios regiono zonos. Dar vienas pavyzdys, kuris yra, man atrodo, labai įdomus, e, nes jis parodo e, vakarų Balkanų investicinio mechanizmo lankstumą. Tai yra vadinamoji vakarų Balkanų įmonių E, plėtros ir inovacijų priemonė EDIF. E, WBIF suteikė e, dotaciją, kuri prisidėjo prie šios priemonės sukūrimo. EIDIF tikslas - suteikti galimybę naujoms, novatoriškoms mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti plėstis, uh, keturi pagrindiniai ramšiai, du kapitalo fondai, vienas, viena garantijų priemonė ir techninės pagalbos paketas. Dar yra vienas e, fondas e, mažų ir vidutinių įmonių augimui, taip pat yra suteiktas atskiras fondas toms e, novatoriškoms mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurioms negali pasinaudoti įprastinė tarptautinių finansavimo institucijų pagalba pagal bankininkistės sistemą. Uh, Taip, e, vakarų Balkanų mažos ir vidutinės įmonės gavo 142 milijonus eurų. Ta suma turėtų papildyti produktus, finansinius produktus, kurie yra tradiciškai teikiami MVI. Taip pat yra techninės pagalbos paketas, kuris yra pagrystas reguliavimo reforma, kuri ką tik prasidėjo. Jeigu galėtume komentuoti, patirtį, kurią sukaupėme gyvendinami šią priemonę. Tai turėtume pirmiausia pabrėžti, kad atsiranda nuosavybės, atsakomybės jausmas. Ekonomikos politika yra geriau koordinuojama. Tai vyksta bendradarbiaujant visiems donorams ir gavėjams. Jie kartu aptarinėja, kaip e, suderinti dotacijas ir paskolas. Dar vienas dalykas, kaip aš jau sakiau, yra labai svarbu pabrėžti, kad uh, E, paskolos negražinamos vieną ar kitą, vienu ar kitu metu taptų realiu projektu. Greičiausia tai turės įtikti artimiausioje ateityje. Aišku, turi būti iškelta sąlyga, paskolos turi būti gautos, dėl jų turi būti pasirašyta sutartis, nes jeigu mes finansuosime techninę pagalbą projektui, kuris niekada negaus paskolų ir niekada negalės būti įgyvendintas, tai kyla klausimas, kur efektyvumas. Kaip e, pabrėžė visi anksčiau kalbėjusieji, e, iškyla šiek tiek abejonių dėl efektyvumo. E, kalbame apie finansavimo sutelkimą, apie darbo pasidalyjimą, e, sąlygų iškelimą e, paskoloms ir dotacijoms. Taip pat turime apkalbėti apie politinius svertus. Prieš kiekvieną projektą vyksta labai plačios diskusijos, kuriuose dalyvauja ir donorai, ir naudos gavėjai, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi šiek tiek minčių apie tai, kiek patirties iki šiol sukaupėme. Uh, Kalbant apie ateitį, ir čia aš kalbu daugiausia apie vakarų Balkanus, mes e, pradėjome dirbti tokiomis sąlygomis, e, kai prognozijas vakarų Balkanams yra nekokios. Sakoma, kad e, BVP mažės minus 0,8 procentai. Prognozijoje yra, padėtis yra gana sudėtinga, taigi vakarų Balkanuose. Žinome, kad jeigu šiek tiek paskaičiuotume pagal šią lentelę, tai suprastume, kad per kitą finansavimo laikotarpį nuo 14 iki 20 metų reikės 8-9 milijardų eurų per metus kad e, galėtume juos investuoti į infrastruktūrą ir kitus socialinius ekonominius vakarų Balkanų prioritetus. Todėl, aš manau, yra labai svarbu e, toliau E, derinti finansavimo šaltinius, nes ir dotacijos, ir paskolos turi būti orientuotos į tos pačius prioritetus. Tuo pat metu reikia palikti pakankamai erdvės skolinimuisi. Alessandro kalbėjo apie tai, kaip svarbu pasiekti, e, gauti mandatą skolintis. Pateiksiu skaičių. Jeigu paimtumėt Vakarų Balkanus ir Kroatiją, nes paprastai Kroatija yra atskiriama E, šios zonos BVP siekia 130 milijardų eurų. Ketvirtadalis tos sumos yra e, bendras fiksuotas kapitalo formavimas, vadinasi investicijos. Vadinasi, kiekvienais metais čia yra investuojama 24 milijardai eurų. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad tai yra žymiai mažiau negu tai, ką bankai šioms valstybėms suteikia kaip kreditus tris kartus daugiau bankai suteikia. ES, tarp kitko, tas skaičius yra tris kartus didesnis. Bet galima maždaug paskaičiuoti, kad trečdalis tų 25 procentų nuo BVP, kurios yra investicijos, yra iš esmės infrastruktūra. Taigi iš kur mes gauname 8-9 e, milijardų per metus sumą, iš kur E, maždaug 1 milijardas čia yra dotacijos ir 7 ar 8 milijardai paskolos. Visą tai reikia suplanuoti. Ir aš tai perinu prie paskutinio savo pasisakymo e, elemento. Būtina kalbėti apie e, ilgalaikę makro viziją, kuriai pritartų visų lygmenų suinteresuotos pusės. E, finansavimo derinimo mechanizmas gali padėti pasiekti šią bendrą viziją. Labai svarbu pabrėžti, kad ne visuomet, kai gauname prašymą iš nacionalinės administracijos, gauname ir gerai apskaičiuotą ir suderintą planą apie galimybės gauti paskolų vienam ar kitam projektui. Šis projektas rodo, kad tokia strategija yra reikalinga Todėl mes remiame Europos komisijos e, mintį pagal IPA 2 reglamentą užtikrinti tam tikrą programavimą ir subalansuotą regionų plėtrą, išsiaiškinant poreikius, išskiriant prioritetus, e, išdėstant, e, numatant projektų seką, taip pat turi būti sukūrėmi E, vidutinės e, trukmės laikotarpio išlaidų planai, įskaitant ir finansavimo šaltinius, šaltinių nustatymą tą laikotarpį. Aišku, e, valstybės naudos gavėjos turi jaustis atsakingos už tuos projektus, bendradarbiaudamos su donorais. Ir per finansavimo suderinimą, aš manau, tai galima padaryti. Nereiškia, kad tai pasiteisina kiekvieną kartą, bet gali pasiteisinti. Uh, Manau, kad e, šis vakarų Balkanų investicijos mechanizmas labai puikiai tą pademonstruoja. Galiausiai ačiū Jums, e, kad dar neišėjote iš salės. Ši nuotrauka e, neatspindi realios padėties salėje. Dėkuoju. Okay, thank you very much. With this... Ačiū. Taigi, šio pranešimu mes pabaigėme pirmąją konkretos atveju tyrimą. Antras konkretus atvejis yra susijęs su Latino Amerika. Todėl suteikčiau žodį dabar ponui Kortešui, pirmininkui, kuris pristatys kitą ekspertą ir kitą prezentaciją. Muy bien. <clears throat> Pues eh, sin más vamos a entrar ya en el punto de. Taigi dabar iš karto periname prie Latino Amerikos nagrinėjimo. Ir prieš pristatant poną Gustavo Hernandez, ALOP koordinatorę, aš norėčiau padaryti nedėlę įžangą. Taigi būtent ką, kągi mes galvojame dabar apie dabartinę padėtį E, Pietų Amerikoje. Aš bandysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Tačiau norėčiau e, bent kelis punktus paminėti, kad bent susipažintume geriau su situacija Pietų Amerikoje. Ir 18 valstybių e, Pietų Amerikoje, 11 valstybių smarkiai vystosi Todėl jos e, jau gali e, ir nutraukti tą e, dvišalės pagalbos teikimo procesą. 17, 37 milijonai žmonių ten gyvena ypatingame skurde Pietų Amerikoje, o 17 procentų visų vargingiausių pasaulio žmonių ten gyvena. Tos, ten yra 15 valstybių, kur yra didžiausia turtinė neligybė ir ES atlieka labai svarbu vaidmenį teikdama pagalbą šiam regionui. Kitas dalykas, kalbant apie šių e, valstybių ir šio regiono vystimas ir, ir augimą, matome, kad tos valstybės yra labai trapios. Pirmiausia, jos yra nesparios ekonominėms krizėms. Todėl mes turėtume savo pagalbą teikti atsižvelgdami į kiekvienos valstybės prioritetą. Ypač e, tose valstybėse, kurių pajamos yra vidutinės. Be to, turime pasistengti padėti sumažinti tą turtinę neligybę, kad galėtume paskanti ir ekonomiką ir apskaitai valstybės vystimasi. Mūsų santykiai su Pietų Amerika suintensyvėjo nuo Lisabonos sutarties įgyvendinimo. Mes teikime daugiau pagalbos, mes teikiame didesnę svarbą šiam regionui. Yra daugybė politinių ir prie prekybos sričių, kuriuose mes bendradarbiaujame. Mes apie milijardą eurų investuojame Pietų Amerikoje. Yra ir ataskaitos šio klausimų pateiktus. Taigi, reiškia, mes imamės visų priemonių, kad šios priemonės būtų įgyvendinamos. Taigi, Turėt, mes turėtume iš esmės daugiau pasistengti, kad e, bendradarbiautų ir Pietų Amerika, šis regionas su ES, taigi nevyriausybinės organizacijos, e, profsąjungos, e, socialinės įmonės, apskritai ekonomika turėtų būti skatinama, kad galėtume padėti šiam šalims ir atsižvelgti, žinoma, į šio regiono ypatumus. Tai yra būtent tas uh, regionas yra Pietų Amerika, kur aiškiai matosi, kad e, vystimuisi skirta pagalba veikia, kad ji tinkamai įgyvendinama, kad ji gelbsti gyvybės ir kad padeda keisti žmonių gyvenimą. Dabar aš norėčiau e, suteikti e, ponai Gustavo Hernandės. Žinoma, mes esam susirūpinę tuo, kas, kas dabar vyksta kas vyksta šioje, šiame regione, kodėl visamos pagalbos priemonė nėra įtaikoma iki galo. Todėl mes turėtume paskatinti politinį dialogą šią temą. Pietų Amerika tai yra toks regionas, kuris ES yra labai svarbus ir jis yra Europos parlamento prioritetų sąraše. Tai yra ne tik mano asmeninė nuomonė, tai yra Europos parlamento nuomonė didžiai daugumą mes balsavome už tai, kad, e, kad būtų priimtas pranešimas dėl bendradarbiavimo su Pietų Amerika. Aš manau, kad e, į tai reiktų atkreipti dėmesį balsuojant ir e, derantis su Pietų Amerika. Be to mes turėtume atsižvelgti į kai kurias valstybės Pietų Amerikoje, tai yra Kolumbija, Ekvadora ir Peru. Tai yra trys valstybės, kuris mes turėtume ir toliau remti, teikdama, teikdami pagalbą dvišalių pagrindą. Būtent e, per vystamosios pagalbos priemonę. Be to, e, tame pranešime taip pat pasakyta, kad jokių būdų negalime sumažinti pagalbos ir bendradarbiavimo, ypač skatinant vystimas iš šių valstybių. Na, galbūt ta pagalba truputį e, evoliucionuos, sumažėjęs, bet yra daugybė projektų, kurių mes negalime palikti likimo valiai, nes negalime tūkstančių žmonių palikti e, be pagalbos. Ir tie projektai, kurie gelbsti tiem žmonėms, jie turi būti tesiami. Tai, tai yra ir mūsų kaip parlamentaro užduotis ir mes į tai atsižvelgsime į tai dėrybose ir manau, kad pasieksime pažangos diskusijose dėl visamos pagalbos priemonės. Dėja, e, turiu pabrėžti, kad vis dėlto yra nepakankama pažanga padaryta, tarintis dėl tos priemonės. Taigi dabar a, suteikčiau žodį ponui Gustavo Hernandės. Dabar dėl kelių a, e, punktų dar pasakysiu porą žodžių. Čia mes išklausome ekspertų ir, ir mes nei, negal, neįvertiname jų patiktos informacijos. Aš a, e, iš tikrųjų neprieštarauju tam kombinuotam pagalbos teikimui. Aš taip pat e, pasakiau savo pranešime, kad e, turime pasigilinti kombinuojamą pagalbą ir ieškoti teigiamų sprendimų. Mums reikia daug išsamesnės struktūros, iš, e, griežtesnių taisyklių ir aiškesnių, aiškesnių taisyklių, a, kurios padėtų teikti efe, efektyvesnę pagalbą. Nes a, a, šis sektorius, tai yra visamas pagalbos teikimas, yra e, vienas iš svarbesnių sektorių, bet jisai neturi pakankamai aiškių taisyklių. Taigi, kaip turėtume mes tą derinti tą pagalbą ir teikti ją bendrai. Ir jeigu mes turėtume tokias pagalbas, galėtume veikti žymiai skaidriau. Man kelia nerima vienas dalykas. Kai mes kalbame apie bendradarbiavimą, tada kalbama ir apie gražą, apie pelningumą, apie valdyseną. Aš manau, kad vienu atžvilgiu mes norėtume klysti ir neklaidinti kitų. Mes norėtume pasistengti, tai būtent e, skatindami e, vyriausybės ir valstybės institucijas geriau įvertinti projektus, bet e, mes neturėtume per daug E, privataus finansavimo įtraukti tuos projektus. Taigi privatus ir viešasis e, finansavimas turėtų būti e, reguliuojami bendromis taisyklėmis, kurios būtų aiškios ir nustatytų kiekvienos, kiekvieno finansuotojo kompetenciją. Aš nenorėčiau, kad vėl to pagalba būtų teikiama vien tik tai privačių donorų, nes kitaip ji bus privatizuota ir bus siekiama tik tai pelno. Taigi, norėčiau padėkoti ponui Hernandesui, kad jis atvyko, jis yra ALOP koordinatorius, Latino Amerikos pilietinės visuomenės platformos koordinatorius, jis yra antropologas, iš, baigęs e, universitetą Peru, taip pat studijavo e, ir Bilbao, e, ir Teksase. Ne, tiek gal užteks informacijos iš jo ilgos biografijos. Gustavo, jums teikiam žodis. Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti šio renginio organizatoriams, kad pakvietėte mane į Europos parlamentą dalyvauti šiuose klausimuose. O jie yra labai svarbus dėl vienos paprastos priežasties, nes jie yra susiję su bendro, bendro pagalbos teikimu E, su pagalbos mechanizmais ir su Pietų Amerika. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, šie bendri pagalbos teikimo mechanizmai jau yra naudojami teikiant pagalbą Pietų Amerikai. Todėl šie klausimai yra būtent dėl to ir svarbus, nes mes kalbame apie e, tuos bendro pagalbos teikimo mechanizmus ir kokie vaidmenį jie atlieka teikiant pagalbą Pietų Amerikai. Per E, šias devynias minutės, taigi viena minutė buvo skirta įžanginiai kalbai, per šias devynias minutės aš e, pateiksiu Jums papildomą informaciją. Tai būtent kaip pilietinė visuomenė reaguoja į šią pagalbą ir, ir kaip e, atliekami moksliniai tyrimai, nagrinėjant pilietinės visuomenės įsitraukimą į bendrus procesus. E, Nuo e, rūpiučio mėnesio 12 metų iki 2013 e, metų mes e, atlikome mokslinius tyrimus, ištyrėme atskirus projektus įgyvendinamus įvairiose Pietų Amerikos valstybėse, naudojant Latino Amerikos verslui skatinti skirtą priemonę. Mes taip pat atlikome tyrimą naudodami struktūrizuoto interviu metodą. Taip pat dalyvavome įvairiose Europos parlamento organizuojamuose renginiuose ir taip pat dabartinėje diskusijoje. Be to mes e, turėtume patikslinti, kad šis tyrimas, kuris buvo atliktas, yra dalyvaujamasis. E, mokslinis tyrimas, vadinasi, daug dalyvių gali dalyvauti šiame mokslinėme tyrinime, nevyriausybės organizacijos, įmonės ir, žinoma, parlamento bei kitų institucijų pareigūnai. Uh, ir pateikdami vėliau informaciją pateiksime ir visą informaciją apie šį, šį a, tyrimą. Taip pat pateiksime tą informaciją ir visiems suinteresuotiems pareigūnams. Tai būtent šiuo tyrimu buvo užmėgstas dialogas, buvo įvairių nuomonių. Tačiau svarbiausia yra tai, kad tos įvairios nuomonės prisidėtų prie bendro tikslo, tai yra pagerinti bendradarbiavimą. Taigi, kokie buvo e, mokslinio tyrimo pagrindiniai rezultatai? Pirmiausia, e, pasikeitė paradigma. Labai svarbu tai paminėti, nes išėties taškas buvo tas, kad buvo iš esmės stengtasi paaiškinti visas tas priemonės ir būdus, kaip teikiama visumoji pagalba. Žinoma, buvo pasikeitimų e, pasaulio politikoje, taip pat ir Europos Sąjungoje. Čia aš tų pasikeitimų nevardysiu, tačiau norėsiu pabrėžti, kad šie pokyčiai yra labai svarbus e, būtent e, taikant naujus būdus, kaip teikiama pagalba. Ir ši nauja logika, tai būtent kuria remiamasi teikiant pagalbą yra pagrista inovatyviais mechanizmais, tai pavyzdžiui, pagalbos e, kombinavimu. Prieš 10 arba 20 metų situacija buvo kitokia ir todėl uh, tie pokyčiai, kurie įvyko, tikrai pakeitė visą situaciją. Jie prisidėjo prie to, kad uh, ekonomika auga Pietų Amerikos valstybėse. Europos Sąjunga uh, yra regionas, kuris E, daugiausia tiesiog investuoja Pietų Amerikoje. Tai e, galbūt susiję su tuo, e, galbūt, kad iš pradžių interesai buvo didesni ES šį bendradarbiavimą plėtoti, bet vėliau tiesioginės investicijos iš ES sumažėjo, o lyderio vaidmenį perėmė Pietų Azijos valstybės arba Pietričio Azijos valstybės. Uh, ir pasikeitė, žinoma, požiūris į privatų sektorių. Trys aspektai yra tokiu atveju svarbus bendradarbiaujant. Yra įmamasi daugiau išorinių priemonių, taip, e, kiekybinių požiūrių, yra e, taip pat prioritetai, kurių, e, kuris remiamasi privačiame sektoriuje. Siekime suderinti ir įvairių sektorių tiekiamą pagalbą. Ir tai būtent e, tie mechanizmai tam ir tarnauja. Tai, tai kredit, kreditai, paskolos e, ir, žinoma, vystamoji pagalba yra pagrindiniai finansavimo šaltiniai. Yra trys pagrindinės. Pagrindiniai elementai, kurie remiami, tai yra mažvinos įmonės, e, tarp regioninės investicijos ir dideli infrastruktūros projektai. Uh, mes e, įgyvenome naują mechanizmą LIFE, tai yra tarp, regioninė, tarp regioninės strategijos juo yra remiamos. E, atsižvelgiama e, taikant šią, šią priemonę į naujas problemas, į didelius pokyčius per pastarosius metus, tai yra į klimato kaitos problemas, aplinkosaugos problemas. problemas Todėl būtent reikia taikyti naujas technologijas, naujus būdus, kaip teikti pagalbą, kad e, priemonės būtų suderintos ir e, veiktų veiksmingai. Aš norėčiau dar pabrėžti, kas pagrindinis e, visomis pagalbos priemonės tikslas yra, žinoma, skurdo mažinimas. O LIFE, tos priemonės tikslai, uh, kaip tik tai prisideda prie skurdo mažinimo. Iki šiol yra gyvenama 10 projektų, būtent kurie, kuriems buvo pritarta ir kurie buvo patvirtinti. Dabar perinama prie realių situacijų. Pavyzdžiui, yra projektas skirtas energijos efektyvumui didinti. Čia kalbama apie tvarų elektros e, energijos tiekimą Nikaragvoje, El Salvadore ir Meksikoje. Taip pat yra kiti projektai, kurie yra susijęs su elektros energijos tiekimu. Tai būtent e, tai yra vienas iš tų naujųjų pavyzdžių, kaip e, naujo, naudojamas naujais būdais teikti pagalbą. Kaip pavyzdžiui, Salvadorė yra mm, gerinama kelių kokybė, ypač kaimuose, Meksikoje oro jėgainės yra statomas Jo Kolumbijoje taip pat yra statomos e, vėjo jėgainės. E, Įvairių sektoriai dalyvauja e, šiuose projektuose, tai yra donorai iš Europos, jie dalyvauja šiuose projektuose. Europos investicinės, investicinis bankas ir Pietų Amerikos finansavimo institucijos. Taip pat KAFON ir kitos institucijos. Tai yra tie dešimt projektų, e, kuriems buvo iki šiol e, e, pritarta. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į paramos gavėjus. Taigi, LIFE priemonė yra taikoma vyriausybėms, finansų institucijoms tiek vietos, tiek regioninių lygių. Nu, bet to norėčiau pabrėžti, kad daugelis iš tų projektų, kuriuos aš a, e, minėjau, a, e, kurie buvo patvirtinti, a, e, tai yra tie projektai, kurie atitinka dar senąją pagalbos teikimo logiką. Ir Pietų Amerikos finansų institucijos būtent dalyvauja šiuose projektuose ir mes kalbama apie a, vystimosi skatinimą ir, ir konkurencingumo bei ekonomikos augimo skatinimą. Taigi šie projektai būtent siekia tokių tikslų. Ir kaip jau sakiau, dabar prisideda ir live priemonės e, logika. Aš norėčiau kelis pavyzdžius paminėti. Taigi, siekiant įsitikinti, kokį vystimąsi mes norime skatinti, e, kaip jau sakiau, vystimasis tai iš tikrųjų yra prioritetinis pagalbos teikimo elementas ypač kalbant apie ES ir Pietų Amerikos bendradarbiavimą. Tai daugelis iš tų projektų prisidėjo prie to, kad buvo labai teršiama aplinka ir, žinoma, kilo daug socialinių konfliktų. Kelis pavyzdžius paminėsiu. Mes norime vystyti ekonomiką, bet tas vystimas gali prisidėti ir prie neįgiamo poveikio aplinkai. Pavyzdžiui, 2010 metais Mes vystėme kelis projektus, remdamiesi dabartiniu bendradarbiavimu e, su e, įvairiais suinteresuotais e, asmenimis. Ir čia, čia buvo kalbama apie live priemonę. Ir būtent tie projektai prisidėjo prie kai kurių problemų Perų atsiradimo. Arangarsija regione kylo tokio aplinko, aplinkos problemų. Ir šiuose regionuose e, e, kilo e, socialinių neramumų, o dabar Bolivijoje daug pilietinės visuomenės grupių protestavo prieš Moraleso vyriausybę ir bandė apsaugoti gamtos rezervatus, kurie e, buvo skirti vietos indėnų bendruomenėms. O tie projektai kenkia būtent tiems rezervatams. Taigi čia yra tokie projektai, kurie yra dabar remiami live priemonė. Tai uh, yra vykdomas projektas uh, žaliosios mažos vidinės įmonės, čia kalbama apie tausią energiją, apie CO2 mažinimą, apie aplinkos mm, tausojimą, E, čia siekiam atsižvelgti, žinoma, į klimato kaitą. Ir, pavyzdžiui, e, būtent dėl to naudojame atsinaujinančios energijos šaltinės projektai e, Meksikoje ir visose valstybėse, siekiant sumažinti taršą aplinką. Taigi, dabar kalbant apie temas ir apie geografinį priemonių pasiskirstimą, tai mes siekiame, kad visose projektuose dalyvauti, dalyvauti ir pilietinės visuomenės atstovai kad jie gautų geresnę informaciją ir ir išsame informacija. Kai kuriais atvejais apie projektus nebūdavo teikiama informacija visuomeniai, o kitais atvejais būdavo sunku ją gauti. Todėl mes e, bandėme at, at, įvertinti projektus, e, taigi jų silpnas ir stipresias vietas, kad galėtume ateityje iš klaidų pasimokyti. E, mes, mes norėjome ir neigiamus, ir teigiamus aspektus apibrėžti. Aš, e, aš per kelias minutės bandysiu aptarti mūsų patirtį. Tai pirmiausia, e, ta informacija, kurią gauna visuomenė, yra e, labai paviršutiniška. Jos yra nedaug ir ją sunku gauti. Kai kurie pareigūnai, žinoma, savo gerą valią suteikdavo tą informaciją, jie padėdavo mums, sakykime, susipažinti su kai kuriais projektais, tačiau visuomeniai tos informacijos ne, negaudavo. Na, iš esmės bankai turėtų teikti atitinkamą informaciją apie projektus, bet bankai sakydavo, tada kreipytis į, į atitinkamą komisiją. O komisija vėl sugražindavo mus į bankus. Taigi informacijos nėra per daug. E, informacija turėtų būti skelbiama, bet taip nėra. Todėl reikėtų pagerinti būdus gauti tą informaciją ir kasgi turėtų ką daryti susidūrus su šią problemą. Nėra apibriešta atskirų institucijų kompetencija, todėl e, projektai turėtų būti e, valdomi geriau, pirmiausia, e, siekiant užtikrinti informacijos teikimą. Nes tik tai gavus tinkamą informaciją galima išsameu diskutuoti. Na, Europos parlamentas atlieka tik stebėtojų vaidmenį, tačiau bet kokią atveju turėtų įsitraukti į bendrą diskusiją ir paskatinti kurti naujas, naujas meto, naujus metodus, kaip galima teikti informaciją ir užtikrinti skaidrumą. Taip pat ir pilietinė visuomenė galėtų atlikti savo vaidmenį. Pastarosiuose pranešimuose nebuvo E, atkreiptas pakankamas dėmesys į, į pilietinės visuomenės vaidmenį įgyveninant e, e, projektus ir teikiant pagalbą. Na, mes ir išsame žinias ir informaciją galime gauti ir iš pilietinės visuomenės, todėl turi dalyvauti visame procese. Dabar kalbant apie, apie pasiūlymus dėl projektų. Taigi būtent projektai turėtų būti finansuojami pagal jų rezultatus. Reikėtų tos rezultatus objektyviai įvertinti, kaip jie prisidėjo prie ekonomikos vystimuose. Labai konkrečiai reikia vertinti. Taigi, koks jų indėlis, koks konkretus jų indėlis į, į patį vystimąsi. Čia mes kalbame ne apie gražą, ne apie pelną, bet eksantę projekt, vertinime reiktų būtinai atsižvelgti į tą indėlį. Na, pavyzdžiui, ar miškų auginimas arba, e, arba atgaivinimas, ar jisai prisidės prie ekonomikos vystimuose arba valstybės vystimuose, arba asociacijos susitarimo ratifikavimas, ar jisai prisidės prie to augimo. Tačiau tam reikia, žinoma, e, eksantė tyrimų, kurie ir įrodytų, ar iš tiesų tie projektai prisidėjo prie vystimuose projektuose nėra integruoto jokio stebėsinos mechanizmo, jokio kontrolės mechanizmo, todėl neaišku, koks e, projektas kaip prisideda prie vystimuose tikslų. Be to, iš ankstinės konsultacijos turėtų būti e, vykdomos, e, pavyzdžiui, kaip mes kai kurios elementus įgyvendinsime, pirmiausia, pabrėždami pagrindinės žmonių teisės ir kad jos nebūtų pažeidžiamos. At, at, tuose dokumentuose, kurie reglamentuoja projektų gyvenimą, tokia informacija nėra pateikiama. Todėl m, mm, turėtų būti tose klausimynuose arba tose paraiškose apie projektus, turėtų būti nustatomi atitinkami kriterijai, kuriais būtų atsižvelgiama į pagarbą žmogaus teisėms. Todėl labai svarbu, kad būtų, žinoma, teikiama po to ir teikiamos ir ataskaitos. Atskaitomybė turi būti užtikrinta. Bet to mes norėtume, kad Europos parlamento nariai aktyviau įsitrauktų į LIFE tarybų arba valdybų veiklą. Labai ačiū, Gustavai. Dar turime šiek tiek laiko, kad galėtume surinkti diskusiją. Norėčiau pradėti diskusiją ir pakviesti deputatų, kurie yra salėje. Ir ponė Neinskį suteiksiu žodį pirmai. Labai ačiū. Trys klausimai. Pirmiausiai, ponui Develdė. Jūs pabrėžėte E, tai kalbėjote labai plačiai apie paketą to blendingo, e, blendingo priemonės. Kaip turėtų būti, ar kiekviena organizacija turėtų skirti kažkokią specifinus, iš anksto nustatytą e, dalį ir konkrečiai kažkaip dirbti, tai yra pasidalinti pareigomis toje priemonėje. Kitas klausimas susijęs su vakarų Balkanais, ponui Čingulan ir ponui Karano kaip blendingas vakarų Barkanuose, ar tai yra e, galimybė sėkmingiau ar lengviau dirbti, lyginant su dabartiniais pavyzdžiais. Antras klausimas, kokiais atvejais nepasiteisina ta blendingo maišymo priemonė. Ačiū. E, pirmiausia, Develdė, ponui klausimas. E, suteikiu žodį atsakyti klausimą. Labai ačiū už e, tokį gerą klausimą. Nelabai lengva jį atsakyti, nes viskas priklauso nuo aplinkybių. Manau, kad turime suvokti, jog e, besivystanti šalis kaip gavėja vis daugiau pasirinkimo turi, e, kalbant apie finansavimo šaltinius E, kolegos iš e, simantis oficialiai visuomai pagalba sako, dabar atėjo pasirinkimo amžius, atsiranda vis daugiau galimybių besivysačiams šalims ir e, galima tada pasverti, kokį šaltinį geriau būtų rinktis. Dėl to manau, kad reikėtų bent jau geriau koordinuoti viską Jeigu tai reiškia, kad tik viena institucija tą gali, tai reikia, kad viena institucija to ir užsimtų, bet nebūtinai taip ir bus, nes kiekviena institucija gali e, pasiūlyti savo tam tikrus e, konkurencinius, tai, jeigu taip galim pasakyti, privalumus. E, tos sistemos sutelkimo sutelkia paskolas, dotacijas ir reikia galvoti, kaip geriausiai viską padaryti. Dėl to pradeda veikti vyriausybės e, ši platforma ir todėl yra svarbu galvoti apie tai, kaip turėti priemonės, kad e, ta platforma galėtų jas panaudoti ir įvertinti, kokie ištekliai kur turėtų būti skiriami, kokiu pagrindu. Uh, ar e, vadovaus tam gavėjas ir kokiu mastu tai bus ir kas, pavyzdžiui, apspręs, kur kas, kai bus paskirsta, tai e, reiškia, kad reikia geriau koordinuoti viską, ne tik tai e, viešųjų lėšų atžvilgių, bet, e, bet ir e, privataus finansavimo, ne tik dotacijų atveju. E, ir paskolų. Toliau pietų šiaurės koridorius, dar vienas pavyzdys. Tai yra pietų Afrikoje, pagalba prekybai, skirtingi veikiai susitelkė, atsirado skirtingų išteklių ir jie yra derinami, galvojant, kaip e, spręsti e, rimčiausias problemas kartais reikia galbūt techninės pagalbos, kartais finansinių išteklių, dotacijų, paskolų kartais, kaip reikia paskatinti privatų sektorių ir tam reikia daugiau e, derinimo, koordinavimo ir e, reikia, atliekant tokį darbą koordinavimo institucinės tam tikros struktūros. Bet ar tai būtų e, institucinė struktūra ar kažkas kitas iš išorės koordinuotų, bet reikia pasverti kiekvieno veikėjo galimą indėlį, galimą vaidmenį. Labai ačiū, ponė Teveldė. Dabar žodis ponui Karano. Labai ačiū už klausimą. E, pirmiausiai sureaguosiu į pirmąjį. Ar E, planavim, blendingas vakarų Balkanas yra sėkmingesnis negu kad kituose regionuose. Nemanau, kad būtų galima paprastai atsakyti šį klausimą. Viskas priklauso nuo kriterijų. Mes matėme duomenis e, dėl finansinių svertų ir sumų, kurios buvo gali būti skirtos taip pat pagal blendingo mechanizmą, kokios gali būti paskolos, e, dotacijos ir manau, kad yra uh, skirtingi rodikliai. Taip pat yra ir kitų skirtumų. Tai yra susijęs su skirtingomis politinėmis sistemomis Europos Sąjungoje. Mes veikime pagal ES politikos kryptis apibrieštas regionams. Vakarų Balkanuose dirbame pagal plėtros politiką, kuri labai akcentuoja stipriai e, prieartėjimą prie ES standartų. Ir taip pat e, akcentuojamas naudos gavėjų nuosavybės prisėmimo visų dalykų e, E, akcent, e, aspektas, nes jos, kaip kad pavyzdžiui Kroatija įstojusios Europos Sąjungą, turės pačios e, naudoti Europos Sąjungos lėšas ir aš nežinau, ar tas, ta priemonė blendingo sėkmingesnė ar mažiau sėkminga, bet paprasčiausiai politikos kontekstas yra skirtingas. Ir kitas dalykas, naudos gavėjo prisėmimas tos nuosavybės taip pat yra labai svarbus ir tokį principą galima būtų taip pat e, laipsniškai dėkti, kalbant toliau apie platformą. Kitas dalykas yra sugebėjimai. Man atrodo, kad šiek tiek e, daugiau vakarų Balkanuose pavyko sutelkti dotacijas įtraukiant ne europinius do, donorus EBRD e pavyzdžiui, akcininkės kaip e, Kanada ir JAV, e kurios yra e, akcininkės. Ir mes iš CB, EBRD ir kitų šaltinių apie 10 milijardų dolerių sugebėjome gauti institucijos ir neeuropiniai donorai gali taip pat dalyvauti esantom dernimo galimybėms, didinant finansavimą ir mes taip pat ketiname dirbti ateityje. Kitas dalykas yra politinė e, valia vakarų Balkanų investicinėje struktūroje. Pats svarbiausias dalykas, nes e, pirmiausiai buvo iniciatoriai e, gavėjai naudos ir jeigu pasižiūrėsime į Vidužėmio jūros regioną, iš ES pusės yra vienas blendingo mechanizmas, bet regione finansinės priemonės yra uh, skirtingos dovil fondo kitų iniciatyvų lėšos atsiranda. Taigi, mano nuomonė, mes galime dar plačiau, išplačiau sutelkti lėšas uh, e, skirtingiams regionams, kaip kad viduržėmės jūros, viduržėmės jūros regionui. Dabar antras uh, klausimas jis yra sudėtingas, tačiau dar porą, suregu, porą pasakysiu dalykų, galvodamas apie bendrą diskusiją. Pirmiausiai, blendingas yra sveiko proto tarsi išdava, ypač jeigu kalbėsime apie Europos Sąjungą. Nėra priežasties, dėl kurios ES biudžetas turėtų žengti skirtingą kryptimį linkme, negu kad ES paskolos. Tam tikra prasme, tai yra prasminga, kad ištekliai sutelkėmi, ar tai būtų dotacijos ir paskolos, tai nereiškia, kad vienas e, finansavimo šaltinis yra geresnis už kitą. E, galbūt dotacijų kiekis yra baigtinis, kaip kad ir paskolų, bet su paskolomis galima e, taikyti daugiau lankstumo. Todėl kyla logiškas klausimas, kaip teisingai priderinti prioritetus prie to. Ir reikia derinti lėšas su teisingais prioritetais. Ir kaip pavyzdžiui, Vakarų Balkanuose mes finansuojame viešo, viešojo sektoriaus projektus, yra galimybių nevyriausybinėms MVI ir panašiai, bet daugiausia tai yra viešas, viešasis sektorius ir tai reiškia e, priderinti išteklius prie lėšų ir yra taip pat labai daug priežasčių, dėl kada tai nepasiteisina. Ateitie, pavyzdžiui, gyvendant investicinį projektą, e, paaiškės, kad dėl daugybės priežasčių kažkas jūs suklydote. Galbūt investicijos buvo nedarbai, nedarbai vertintos, galbūt dotacijos nepakako gali būti daugybė priežasčių. Bet atsakydamas jūsų klausimą pasakysiu iš to, ką matėte per pasisakymą, kad nepasiteisina ši praktika, kai teikiama dotacija techniniai pagalbai renkti projektui lėšos. E, skiriamos parengti projektui, bet projektas nieko met neparengiamas, negyvendinamas. Tokiu atveju pinigai tikrai negerai panaudoti, nes jūs nepasiekėte rezultato, e, nepadidinote gamybinių pajėgumų ar e, paklausos ar poreikio mikrolygmenio. Tai būtų atvejis, kai kažkas nepavyko. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į kitą to paties medalio pusę, tai galėsime pasakyti, kad jeigu visi mechanizmai būtų geriau reglamentuojami, galbūt tai būtų neblogai, bet taip pat gali atsitikti taip, kad tie tos taisyklės reikalavimai gali varžyti tam tikrų projektų atsiradimą. Mano nuomonė, mano eksperto yra nuomonė, aš e, nedrįščiau įtakoti ar priekaištauti jums, slovipsaviems žmonėms. Galima galvoti apie mikro ir makro e, lygį tuo pačiu metu ir galima uh, užtikrinti makro lygmenių tam tikras investicijas, BVP augimą ir uh, politinis atsakas būtų apibriežti konkrečiai tokius tikslus ir tam tikrų mastų e, esant deramiems perspėjimams apie pavojus, aš sutinku su minė išsakyta jau kritika, reikia palikti tam tikrą lankstumo galimybę tam, kad būtų galima tų tikslų pasiekti. Manau, kad e, tokiu būdu aš galiu prisidėti prie tolesnių diskusijų. Ačiū. Labai ačiū, ponia Čingolaniai. Nežinau, ar dar kas nors turėtų klausimų. Jeigu e, nėra klausimų, tai suteiksiu žodį dar poniai Neinski, kad ji apibendrintų mūsų diskusiją ir padarytų išvadas. Ačiū, ponia Kortes, labai ačiū už tokią įdomią popietę. Tikiuosi, kad galėsime ir toliau E, pasitelkti Europos parlamentą, kuris bus vieta, kur galima keistis mintimis apie ateities e, mūsų veiksmus. Aš pasižymėjau kai ką, ką norėčiau Jums pristatyti. Pirmiausia, tas blendingas nėra pinigų kūrimo mašina, kaip vienas iš kalbėtojų sakė, bet kita vertus tas mechanizmas gali būti naudingas. Antras dalykas - svertų priemonė. E, ji yra labai svarbi, tačiau kol kas nėra pakankamai aišku, kas kaip prisideda, kas vadovauja mm, e, vystimosi tikslų siekimui. Ir Taip pat e, reikia mm, pabrėžti, kad svarbu, jog visi veikėjai, kurie dalyvauja vystomosiuose veiksmuose, e, derintų savo veiksmus, bet prisiminkime, kad donorų uh, veiklos koordinavimas yra labai svarbus dalykas siekiant veiksmingumą pagalbos e, didinti ir e, donorų bendradarbiavimas e, turi vykti nepriklausomai ar bus pasitelkta blendingo priemonė ar ne. Šis klausimas mums parodė atsakymus į porą klausimų dėl novatoriškų priemonių, bet mes dar daug ką turime padaryti, kol aiškiai žinosime, kaip tos priemonės gali uh, prisidėti siekiant e, įgyvendinti vystimosi tikslus. Taigi diskutuokime ir toliau. Esu tikra, kad tokie susitikimai, tokios diskusijos ir e, toliau tęsis ir mes toliau e, keisimės nuomonėmis ir galėsime parengti deramas, kūrybingas iniciatyvas. Dėkoju Jums E, už dalyvavimą, ačiū už atsakymus į klausimus ir tikiuosi, kad galėsime pastelti jūsų žinias ateityje taip pat labai visiems dėkoju.